So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch die Plätze einzunehmen. Gerbiami kolegos, kviečiu visus susėsti. Kaip žinia, darbo tvarkė intensyviai. 15.45 buvome sutarę pradėti balsuoti. Ir paskui perėsime prie Vilmot pranešimo iš karto po balsavimo 17.30 iki 18.30 atvyks e, komisaras ponas Tajani į mūsų komiteto posėdį. Ir galiausiai Bartoloci dar pranešimą aptarsime taip pat. Dėl bioekonomikos. ekonomikos. Taigi prašom pasitikrinti, ar visiems seksis balsuoti ir kviečiu įdėti į balsavimo aparatą korteles. Tikiuosi, kad atsinešit korteles. Ir dabar balsuosime pirmiausia dėl Panajotov pranešimo. Antrasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pereinam prie pirmojo kompromiso. Kas už, pakelkite ranką, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Ketvirtajame man balsavimo sąraše panašės už kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 12, 14, 15 ir 16 pakeitimų, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Septynioliktasis kas už? Prieš susilaikė patvirtinta Neaišku, sako pirmininkas. Pasitikriname elektroniniu būdu dėl 17 pakeitimo. Dėl 17. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. 16 už, 29 prieš, to būdu atmesta. 13 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Vėlgi neaišku tikrinamės tai dėl 13 elektroninių būdų taip pat. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. 30 kolegų balsavo už, 15 prieš, to būdu patvirtinta. 47 ir 88 pakeitimai. Abiejų. Dėl abiejų balsuojame. jeigu neveikia balsavimo aparatas, kviečiu arba persėsti kitur. Jeigu pabandžius pakartoti neveikia, tiesiog persėskite į kitą vietą ir pamatys, pakviesime techniką, kad pataisytų. Taigi balsuojame 47 ir 48 pakeitimų, kas už, prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis. Penktasis, sako pirmininkas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė. Vėlgi neaišku. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 24 pakeitimo. Ar visi suspėjom? Baigėme valsuoti. 36 už, 12 prieš patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas dėl šio dokumento. Pone Grostet, reikis nori dar pakomentuoti. Pone Grostet, atsiprašau, bet neveikia toliau balsavimo aparatas. Manau, kad šioje eilėje yra problemų dėl balsavimo aparatų. Gerbiama kolegė atvyksta jau netrukus, techninis personalas sutvarkys problemą. The machine is out. The machine is not, not working now. We have now neveikia balsavimo aparatas. Ar norėtumėt, kad pakartotumėm paskutinį balsavimą? Gerai, pakartokim. Mes balsuojame dėl 24 pakeitimo dar kartą elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Kartuojame dėl to, kad ne visiems kolegoms pavyko balsavimas iš karto. Ar dabar visi suspėjome balsuoti? Baigiame. 37 ir 13 toks balsų santykis patvirtinta. Dabar pereisime prie galutinio balsavimo elektroniniu būdu. Elektroninis balsavimas, prašom balsuoti dėl dokumentų su pakeitimais. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. 51 kolega balsavo už, vienas susilaikė. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Balsavimo dar nebaigėme. Dabar pereisime prie teisėkros rezoliucijos projekto elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Ar visi suspėjom? Baigiame. 48 už, 2 susilaikė, patvirtinta. Dabar norėčiau perduoti žodį pranešėjui. 70. Thank you nes 70-asis naujas straipsnis numato tokią galimybę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši tema yra jau seniai aktuali, nuo 2006 metų ar net anksčiau buvo pradėta nagrinėti. Labai kontroversiškas klausimas vyko, ilgai diskusijos su daugeliu kolegų ir komisija ir galiausiai galiu padėkoti uh, Karlui Šliuterui, poniai Kukovičiui, Janui Jorgensenui, ponui Baštaukai ir vis tai grupiai patarėjų, padėjėjų, prisidėjusių kolegų. Tai yra didžiulė sėkmė ne tik NV komitetui, bet ir visam Europos parlamentui, nes ten kalbama jame ir ekonominius, ir apie socialinius, ir technologinius, ir politinius galiausiai reikalus. Ačiū visiems. Pirmininkas, ačiū už atliktą darbą. Nes be abejo reikalingas kapitonas, jeigu nori, kad laivas plauktų reikiamą linkme. Ar norėtumėte, kad balsuotume dėl dėrybų įgaliojimų? Tam reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, kad prasidėtų dėrybos su taryba. Ar norite, kad dėl to balsuotume? Matau, kad visi sutarė dėl to, tai reiškia taip. Tad balsuojame elektroniniu būdu, kad būtų suteiktas dėrybų įgaliojimas. Prašau balsuoti. Ar visi spėjome? Baigime balsavimą. 53 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš. Geresnį rezultatą sunku būtų įsivaizduoti. Pone Panajotau, sveikinimai jums ir sėkmės. Aš taip pat dalyvausiu Tad ir savo kartu su jumis linkiu sėkmės. Matysimės dažnai sprendžiančią klausimą. Kitas balsavimo klausimas. Rosbach pranešimas, Anos Rosbach pranešimas. Pradedam nuo pirmojo pakeitimo, kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 25, kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas už, prieš prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis. Balsuosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Pradedame tikrintis. Dėl antrosios aštuntų pakeitimo dalies. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. 50 už, 7 prieš, patvirtinta didelė balsų daugumas. Devintasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Dešimtas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 28 už. Prieš susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, tačiau pasitikrinkime dar elektroniniu būdu 28. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Patvirtinta 25 ir 21. Tos balsų santykis. 29 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 30 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 31 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 11 už, prieš, susilaikė patvirtinta.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 patvirtinta. 46 už. Esame sulaukę žodinio pranešėjo pakeitimo. Jeigu pritarėte jam, pakelkite ranką už, prieš, susilaikė patvirtinta. 47 už, prieš, susilaikė. Neaišku. Tikrinamės dėl 47 pakeitimo, pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Baigime. 36 už, 24 prieš patvirtinta. Margarita Augen. Na, aš tiesiog Prasideda paklausiu, visi spėjo balsuoti. 48. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinti. 49. Už prieš susilaikė patvirtinta. 14 už, prieš susilaikė patvirtinta. 50 už, prieš susilaikė patvirtinta. 15 už, prieš susilaikė patvirtinta. Konstatuojamoji dalis. Antrasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 16 už, prieš susilaikė patvirtinta. 17 už, prieš susilaikė Pat neaišku. 17. Tikrinamės. Ar visi spėjom? Baigėme balsuoti. 37.20. Tokiam balsų santykiu esant patvirtinta. 18. Už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 19. Už. Patvirtinta. 20. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta.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 Pradedam balsuoti. Ar visi suspėjom? Baigiame balsuoti. 50 kolegų, 58 balsavo už, vienas kolega prieš. Sveikiname Aną Rosbach už puikiai atliktą darbą. Jūsų nuomonė ši sulaukė labai plačios kolegų paramos. Turime dar vieną pranešimą, autorė ta pati. Ana Rosbach. ES pramoninių rajonų regioninės strategijos. Pirmas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antras už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečias. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtita. Ketvirtas už Ketvirtas atkrenta. Dėl ketvirtų vis tik balsuojame. Kas už? Prieš? Susilaikė. Neaišku, sako pirmininkas, tikrinamės dėl ketvirtojo pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. 40 už, 20 prieš patvirtinta. Penktasis kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktas už, prieš, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 už, prieš, pasitikrinkim elektroninių būdų dėl 12 pakeitimo. Balsuokime. Ar visi spėjom? Baigime balsuoti. Didelė balsų dauguma patvirtinta. Santykis balsų 38 ir 20. 13. Pakeitimas dvi dalys. Balsuom dėl pirmosios, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Keturioliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šešioliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Septynioliktas už, prieš susilaikė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 Norite pasitikrinti, klausė pirmininkas, dėl 22. Ar tikrinkimės. Ar spėjom, kolegos, pabalsuoti. 35-23, tokių balsų santykių patvirtinta. 23. Kas už? Prieš. Tikrinkime ir dėl šito, nes ne visi balsavome. Tikrinamės dėl 23 pakeitimo. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. 46 už 12 prieš patvirtinta. 24 už prieš susilaikė patvirtinta. 25 už prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuosime dėl pakeisto nuomonės projekto, dėl viso teksto. Pradedam balsuoti. Baigėme balsavimą. 58 balsavo už, niekas nesusilaikė ir niekas nebalsavo prieš. Sveikiname Aną. Čia irgi visapusė parama. Ačiū, kad elgitės taip disciplinuotai, gerbiami kolegos. Esate visi kviečiami dalyvauti posėdį toliau ir dalyvauti pranešimo svarsime apie klinikinius tyrimus vaistų žodis kolegiai Vilmut. 75 minutės buvo numatytos diskusijoms, tai pirmiausia žodis kolegiai Vilmot. Kolegos, kviečiu laikytis tylos salėje, kad kolegija galėtų savo e, pranešimą pateikti tinkamoje aplinkoje. Ich glaube, wir können jetzt starten. Glennis Wilmot hat jetzt ausschließlich das Wort. Bitte, Glennis, please. Th thanks very much. Ačiū. Ir ačiū kolegoms, kurie parodė susidomėjimą šiuo svarbiu teisės aktu. Uh, Ši peržiūra yra itin svarbi, užtikrinant, kad ES atgautų savo pozicijas kaip e, lyderė mokslinio tyrimų srityje. Ir mes turime spręsti tokias problemas, kaip e, reikalinga vilkinimą ir biurokratinės procedūras, bet taip pat užtikrinti skaidrumą ir aiškumą. Yra daugiau nei 700 pakeitimų, taigi aš aptarsiu tik pagrindinius elementus. Daugelis pakeitimų yra tikrai geri, manau, kad įmanomas kompromisas tarp įvairių politinių frakcijų. Žinau, kad daug kas galvoja apie etikos komitetus, jie yra aktualūs ir apie juos aš kalbu savo pranešime. Grenis, atsiprašau, Bet um, už jūsų stovi žmonės, kurie aptarinėja kažką kitą, tai galbūt uh, mes galim tų žmonių paprašyti išeiti. Pranešėjo toliau. Taigi, mano pranešime kalbama apie etikos komitetus ir tikiuosi, kad galime rasti e, tinkamą poziciją ir rasti tinkamą pusiausvyrą ir nenustatyti pernelyg griežtų privalomų taisyklių. Daug kolegų padav, pateikė pakeitimus dėl leidimų klinikiniams tyrimams išdavimo termino pratysimo ir suprantu, kodėl tie pakeitimai suteikiami. Žinau, kad pasiūlymai yra ambicingi, bet remiamasi geriausia praktika ES. Ilgi patvirtinimo e, terminai iš tikrųjų reiškia, kad e, ligoniai turi ilgai laukti naujų gydimo būdų. Aš nuolat palaikau ryšių su taryba, žinau, kad taryba nori pratesti terminus, taigi svarbu, kad ir parlamento pozicija dėrybose būtų tinkama ir galiausiai diskusijų pabaigoje būtų pasiektas tinkamas kompromisas. Dar svarbus punktas mm, yra mažos intervencijos klinikiniai tyrimai. Labai svarbu, kad būtų kai kurie vaistai, e, jiems suteikiamas e, leidimas kaip mažos intervencijos vaistams. Daugeliui lygų nėra labai didelio pasirinkimo vaistų. Pavyzdžiui, vaikų vėžiui yra mažai vaistų, kuriems yra išduotas leidimas ir vaikams gydyti yra naudojami suaugusiems skirti vaistai. Mums reikia toliau tirti šios vaistus, atlikti klinikinius terminus, taigi prašau lankščiai laikytis. Toliau dar viena aktualis tema yra nacionalinės žalos atlyginimo sistemos. Draudimo kainos dažnai yra didžiulės ir jos neleidžia atlikti um, sparčiai akademinių tyrimų. Labai daug viešųjų lėšų investuojamų dabar yra skiriama draudimui ir tai yra tikrai neteisinga reikėtų pakeisti sistemą, kad valstybės narės valstybių narių patiriamos sąnaudos būtų kuo mažesnės. Dar viena pastaba kurią noriu pateikti, yra susijusi su skaidrumu. Šią temą kalbėsime su šešėliniais pranešėjais. Pramonės atstovai kalba apie konkurenciją ir per didelę biurokratiją. Aš toliau konsultuojuosi šiais klausimais, bet noriu aiškiai pasakyti, kad parlamentas turi aiškiai pasisakyti už didesnį skaidrumą visuomenės pasitikėjimas medicina sumažėjo dėl skaidrumo trūkumo, kiek tai susiję su klinikiniais tyrimais. Taigi būtina užtikrinti tokį skaidrumą. Labai dažnai nesėkmingų tyrimų rezultatai apskritai nėra viešinami, o tai didžiulė gėda. Klinikiniai tyrimai dažnai yra kartojami, atliekama jų daug, ar daug būna nesėkmių, kol galiausiai visuomenė sužino, ar gauna informaciją apie tokias nesėkmės. Taigi skaidrumas yra svarbus visiems ir visuomenės pasitikėjimo požiūrių ir pačių klinikinių tyrimų veiksmingumo požiūriu. Taigi toliau dirbsime šiais klausimais ir konsultuosiu su šešėliniais pranešėjais. Ačiū Glenis Kągi pradėkime diskusiją. Šešėliniai pranešėjai tikriausiai pasisakys. Peter Lysle, Michel Rivazy. Netrumpas kalbėtojų sąrašas. Hübneros ir Rosbach Ar ką nors pamiršau ir nepaminėjau? Galbūt. Pone Rosbach turbūt atstovauja ir kalba visos frakcijos vardu. Tai galbūt užtektų, jeigu jie vienintelė pasisakytų. Bet dabar jau baigėme registruoti norinčius kalbėti šiuo klausimu šešėlinėms Pranešėjams skirsime po keturias minutės, o kitiems po dvi minutės. Dėkui, ponė Pirinkė, už tas keturias minutės. Pirmiausia, tekstas yra geras, norėčiau pasakyti. Pranešėjas parengė gerą pranešimą, tuo galime pasidžiaugti. Antra. Europos komisija pasirinko principą nesugriauti esančios sąrangos kai kuriuose šalyse, bet pasirinktas buvo kitoks variantas, ta šalis pamažu raginti prisiderinti prie bendrų standartų. Aš manau, kad tai yra geras požiūris, kad nebūtų direktyvos e, visa numatyta sąranga sugriauta, geriau iš karto numatyti, kas ką turėtų veikti. Be abejo, direktyvą galima pagerinti kai kuriais požiūriais, pavyzdžiui, dėl e, mažos intervencijos e, klinikinių bandymų. E, gali būti ir taip, pavyzdžiui, kad tie nedidelės intervencijos bandymai gali pasirodyti labai pavojingi. Pavyzdžiui, suleistamas vaistus, aš net lieku didžiulės intervencijos, bet gali būti mano suleista nuodų dozė mirtinai pavojinga. Tai štai, parlamentas nori, kad, tas, kad ta direktyva būtų priimta, reikia pasakyti, kad atskiriuose valstybės etikos komitetai dirba labai skirtingus darbus, atlieka skirtingas funkcijas. Mes turime nuspręsti, ką turi daryti iš tikrųjų, kokias pareigas reikia etikos komitetai. Be abejo, skubos atvejais e, daug dar ką lieka pagerinti, manau, kad vaikų požiūrių irgi dar lieka daug kas pagerinti. Pažeidžiami asmenys, jie turi būti ypač gerai apsaugoti. Bet mums dar tebelieka sunkumų valstybės narės irgi egzistuoja labai skirtingas apibrėžimas to, kas yra laikoma pažeidžiamais asmenimis. Norėčiau šiek tiek pakomentuoti kolegės Vilmot paskutinį e, pareiškimą dėl reklamos. Reikia, kad tas viešumas e, būtų užtikrintas, kad tie klinikiniai tyrimai visi būtų skelbiami. Visą tai yra gerai. Antra, E, būtina atkreipti dėmesį į lobistų veiklą. E, lobistai kai kuriais atvejais juk netlieka nei klinikinių bandymų, nei, nei, nei, nei kažko panašaus. Dabar leidimai tai turi būti iš tų dviejų formų. Būtina, kad būtų aiškiai, visuomenė išaiškinta, kas yra atliekami kokie tyrimai. Tų tie duomenys, kurie pateikiami visuomenė, turi būti aiškus. Tad komunikavimas yra čia labai svarbus dalykas. Ir antra, kitokio pabudžio informacija turi būti paties bandymo rezultatai, studijos e, rezultatai. Jie turi būti kuo platesni, kad būtų galima jų pagrindų atlikti kitiems suinteresuotus pakartotinius skaičiavimus. Ir čia norėčiau pasakyti, kad E, su lobistais gali iškilti problemų. Jie naudojasi dažniausiai kitų atliktais klinikiniais bandymais. Jie dažnai e, yra viešai žinomi, jie remiasi atliktais bandymais ir naudoja kitų e, rezultatus. Tad reikia nepasielgti taip, kad akademinio sluoksnio atstovai nebenorės atlikti bandymų. Tiesiog Turime atkreipti taip dėmesį. Dabar dėl viešumo dar vienas dalykas, kuris yra pakankamai svarbus. Per kiek laiko turi būti paskelbti tyrimo rezultatai? Komisija sako po metų. Bet yra štai kaip. E, neįmanoma po klinikinių, rezultat, po klinikinių tyrimų rezultatus paskelbti iš karto, nes dažnai praeina dviejį metai, kol paskelbiamas tas popierius, kuris vadinamas princeps, pagrindinis popierius, dokumentas. Uh, E, manau, kad reikėtų dviejų metų laikotarpio, kad klinikinio bandymo rezultatai galėtų būti tinkamai paskelbti. E, tas ilgesnis laikas turi du privalumus. Pirmiausia, duomenys būna aptarti, išnagrinėti suinteresuotų subjektų, nebus skelbiami kažkokie, nežinia kokie rezultatai, nes iš anksto bus žinoma, kad prie jų kažkas dirbs, jūs kažkas aptars. Ir antras dalykas, E, akademinio pasaulio atstovai turės laiko paskelbti e, moksliniuose žurnaluose tuos duomenys ir iš jų nebus pavoktas jų atliktas darbas, nes jie jau bus spėję savo darbo rezultatus paskelbti. Ačiū. Parvanova und ich bitte doch die vier Minuten dann auch einzuhalten, damit wir dich auch. Kolega Parvanova, prašau laikytis keturių minučių, kad visi galėtų pasisakyti. Prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Uh, Pirmiausiai norėčiau padėkoti Glenis už pristatymą ir bendrą pakeitimų apžvalgą. Iš tikrųjų, pakeitimų yra labai svarbu, todėl bus labai daug, todėl labai svarbu, kad visos frakcijos bendradarbiautų prieš balsavimą ir rastų kompromisų kurie mm, palengvins teisė kūrinį procesą. Visi pakeitimai e, yra pagrysti gera valia, bet ne visiems jiems galima pritarti. Visgi turėtumėm pritarti tom pagrindiniam nuostatom, kad būtų garantuoti e, pagrindiniai principai ir reikėtų galbūt atsiimti tuos kosmetinius pakeitimus, kuriuos būtų sunku parlamente apginti, ne todėl, kad jie būtų neteisingi, bet todėl, kad jie iš principo yra susiję su pačia, pačiu dokumentų formulavimu. Bandysime šias nuostatas ir pakeitimus aptarti. Mes komitete pritarėme tam, kad jokių vaistinių klinikinių tyrimų negalima mm, pradėti be nacionalinio atitinkamų institucijų sutikimo. Ir Manau, kad pranešėjos konstatavimas yra, yra geras ir nereikia to kartoti per, visus, per visą tekstą. Yra ir kurio, pakeitimų, kurie prieštarauja subsidarumo principui, pavyzdžiui, etikos komiteto pakeitimai ir reikia galvoti, kuo galėtų padėti šitas reglamentas ir kiek mes nacionaliniu lygmeniu galime padaryti. Aš pati pateikiau pakeitimų kuriuose kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti į jautrias grupės ir jų poreikius. Sprendžiant dėl klinikinių tyrimų, tai yra labai svarbus elementas, bet turime būti atsargus ir e, neįvesti per daug saugiklių, dėl kurių paskui nebebus galima vykdyti klinikinių tyrimų e, jautrioms grupėms. Net nereikėtų sukurti kliūčių vaistų kūrimui, kai kalbame apie vaikų apsaugą arba vaikų e, neįgalių asmenų ar turinčių psichinių problemų poreikius. Aš pateikiu pakeitimą dėl e, saugumo, dėl pranešimo apie saugumą. Reikėtų suderinti reikalavimus su naujais, e, naujo pagrindų sprendimu Ir tie klinikiniai tyrimai, kurie jau buvo, kurios jau leista vykdyti, e, pridėčiau reikalavimą pranešti agentūrai dėl duomenų skaidrumo. Reikėtų saužduoti klausimą, kas turėtų būti, kokie duomenys turėtų būti e, vieši, dėl kokio tikslo, kaip ta informacija turėtų būti publikuojama ir kur. Yra keletas e, variantų klinikinių tyrimų e, ataskaita, rezultatai, konsultuoti rezultatai, e, saugumo, efektyvumo duomenys ir panašus duomenys. Manau, kad reikėtų surasti balansą tarp konkurencingumo mūsų klinikinių tyrimų sektoriaus e, konkurencingumo ir, ir laisvo veikimo. Todėl, pat, todėl mano nuomonė, reikėtų ir leidimą publikuoti, ir tyrimus. EMA lygmenių jau buvo padaryta daug sprendimų ir 2010, nu, 2010 metų jau yra teikiami duomenys apie autorizuotus medicinius produktų, produktus. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, Vrenis, už darbą. Jos pranešimas yra iš tikrųjų puikus. Aš pritariu tiems, kurie sakė, kad prie vieno dalyko būtina sutilpti didesnį dėmesį. Tik dalis vaistų, tik dalis vaistų yra atlikami klinikiniai tyrimai. Daugelis vaistų, dėl kurių atliekami bandymai, yra jau patvirtinti. Tie vaistai turi konkuruoti su kitais vaistais, kurių patento galiojimas baigėsi. Susidurėme štai su kokia padėtim. Reikia ne tiek kurti naujų vaistų, toks nėra operacijos tikslas tikrai. E, aš pritariu, kad reikalinga tam tikra aiški procedūra, reikalingas skaidrumas. Bet čia mes kalbame apie vaistus, kurie jau yra patvirtinti. Ir dėl jų mes turime per nelik mažai klinikinių bandymų rezultatų. Kai kurie gydytojai sako, kad juos galima naudoti dėl to, kad buvo gauta keletas gerų rezultatų. Tačiau žinome, kad e, pastarėjai skandalai rodo, kad ne visais atvejais tie rezultatai buvo tokie jau geri, arba buvo ir blogų rezultatų šalia gerų, bet apie juos buvo sužinota gerokai vėliau. Pavyzdžiui, roš vaistai, vaistų gamintojai laikė savo tyrimus slaptais. Nebuvo kalbama apie paracetamolio atskiras sudedamasias dalis. Ir buvo manoma, kad paracetamolio efektas toks pat kaip tamiflų vaisto. Kad buvo sakoma, kad tas vaistas gali padėti mums kovoti su uh, paukščių gripu. Lyginamųjų studijų rezultatus Roš taip pat atsisakė paskelbti. Taigi, Tomiflų buvo skirtos didžiulės sumos, lėšų neteko kitos medicinos biudžeto eilutės. Ir galiausiai neaišku, koks čia buvo Tamiflų vaidmuo. Kaip Jūs manote, e, ar ta pramonė, kuri buvo pratusi sukčiauti, dabar staiga taps skaidri ir labai sąžininga? Aš nemanau, kad geriausias veikimo metodas yra pasiūlymas čia, dabar šiuo teisės aktu. Aš manau, kad turi būti atliekami klinikiniai tyrimai, turi būti skelbiamos jų ataskaitos ir yra būtina, kad visi galėtų susipažinti su tų tyrimų rezultatais. Nesakykit, kad pramoniai tai yra labai sunkus darbas, neįveikiama užduotis. Kodėl jie negalėtų atlikti savo um, klinikinių bandymų apibendrinimo, kurį galėtų paskelbti. Darbo bus truputėlį daugiau, tiesa, bet tai yra visiškai įmanoma paskelbti tos duomenys ir suteikti prieigą prie šių duomenų. Mums savo pramonę reikia saugoti nuo kitų dalykų ir aš tam pritariu. Ne, nereikia, kad būtų numatyta tiek ribojimų, kad nebeliks klinikinių tyrimų. Turime tiesiog nustatyti prioritetus ir turim pasakyti štai ką svarbu išsiaiškinti, kas turi būti daroma iš tikrųjų. Tačiau kita vertus, juk būtent gamintojai pramonės įmonės nori pačios tobulėti ir galvoti apie pacientus, apie jų sveikatą. Na, tuo pat metu įmonės nori ir sąžiningos konkurencijos. Tikiuosi, ponė pirmininkė, kad visi kartu dirbsime, kad pacientas užimtų svarbiausią vietą tose diskusijose. Jeigu taip nebus, bus tiesiog gaila dėl to, kas čia vyksta. Ačiū, ponas Caverno, keturios minutės. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, eh, celá řada argumentů tady teď už zazněla. Ačiū. Kolegos, išklausėme labai daug argumentų, taigi aš susitelksiu tik ties tais, kurie man atrodo dar nepaminėti. Taip, šitas teisės aktas yra labai svarbus, nes norime ginti kokybę ir ypatingai ligonius, tuos, kuriems skirti klinikiniai tyrimai, jų gyvenimo kokybę. Taip pat norėtumėm, kad klinikinių tyrimų rezultatai būtų patikimi ir rimti. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Jau kelis kartus kalbėjau šiandien apie subsidiarumą. Konkrečiai kalbant apie šį pasiūlymą, manau, kad mums pavyko rasti gerą pusiausvyrą tarp to, kas yra sprendžiama nacionaliniu lygmeniu, tarkim, pagal atlyginimo reglamentą, pagal atitinkamą institucijų parinkimo reglamentą, pagal kitus reikalavimus jeigu sutarėme dėl to, daug kas galėtų būti reglamentuojama ir aukštesnių nacionalinių lygmenių. Su nacionalinė agentūra savo šalyje aš šitą pasiūlymą irgi aptariau. Daug kas yra neigiamai nusiteikę, ypač dėl to, kad bus sutrumpinti klinikinių tyrimų terminai ypač patvirtinimo terminai bus trumpinami, tai bus problema ne tik tai mano šalyje, bet šitą klausimą reikėtų apsvarstyti visiems kartu. Akivaizdu, kad tapus klinikinių tyrimų subjektu, tai yra pacientu, ta situacija yra labai asmeniška, todėl savotiškai yra kišamas jos meninį gyvenimą. Todėl turime užtikrinti, kad tas žmogus bus tinkamai informuotas, kad jie, nuo jo bus niekas nenuslėpta, kad ekspertas pateiks visą informaciją apie galimą riziką. Taip pat reikia kalbėti apie neįgalius žmonės informavimas ypatingai svarbus e, jų, tokių žmonių kategorijai. Sprendimo prieimimas. Sprendimas turėtų būti priimamas vienu lygmeniu, turėtų būti e, viena institucija, kuri būtų atsakinga už sprendimo prieimimą. Todėl labai svarbu nustatyti tą mm, autoritatingą instituciją, mm, toje valstybėje, nes ginčių atveju ir teismas jis bus tame toje valstybėje. Ir ši institucija turėtų spręsti ne tik tai apie administracinius reikalus, bet ir, ir, ir, ir dėl etinių klausimų. Kitas svarbus dalykas yra bendroji duomenų bazė. Duomenų bazė, kurioje būtų įtra, um, surinkti visi klinikiniai tyrimai ir jų vertinimas. Ypač kai kuriuose šalise, kiek žinau, Padėtis kol kas yra neaiški. Valstybė narė. Nėra aišku, ar valstybė narė pateikdama pranešimą ar ataskaitą atspindės visų valstybių narių e, surinktą informaciją ir ar spės tai padaryti laiku. Obrigada. Quando, quando iniciamos esta discussão. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai pradėjom šią diskusiją dėl klinikinių bandymų, mes buvome tos nuomonės, kad kom, Europos komisijos siūlymas uh, buvo prastas. Ir kad geriau jau reikėjo laikytis direktyvos tokios kaip dabar, o ne ją keisti naujų siūlymų. norėčiau priminti savo frakcijos nuomonę ir pasaulio e, gydytojų asociacijos nuomonę, kur yra sakoma, jeigu komisijos siūlymas būtų priimtas, tai Helsinkio principai būtų pažeisti, kadangi etikos komitetai turi būti visiškai nepriklausomi. Ir tai nuo, dar iki klinikinių bandymų pradžios. Buvo pateikta daug pakeitimų ir jų tikslas yra apginti tuos komitetus. Mūsų komitetas turėtų pareikšti, kad Negalime atsisakyti etikos komitetų dėl supaprastinimo priežasčių. Daugelis mūsų komitetų narių iš įvairių frakcijų kartu teikia siūlymus pakeitimams šiuo klausimu ir kitais klausimais taip pat. Yra labai svarbu, kad tie pakeitimai būtų patvirtinti balsavimo metu. Norėčiau pridurti, kad ponios Vilmot pranešimo dėka Europos komisijos siūlymas buvo reikšmingai pagerintas ir tai yra rimtas darbo pagrindas e, veikti toliau. Kad dėl etikos principų ir nuomonių norėčiau pasakyti, kad tos nuomonės turi būti taikomos visoms valstybėms narėms, o ne tik e, vienai kuriai nors valstybei nariai. Valstybės narės turi turėti galimybę pasirinkti opt-out remdamosis kai kuriais etikos aspektais. Na ir galiausiai e, sutikimo aspektas pacientui turint reikiamą informaciją. Tai yra būtina sąlyga klinikitėms bandymams atlikti, tai taip pat yra numatyta ir ES pagrindinių teisių hartijoje. Mes apie tai esame kalbėję ir in vitro diagnostik, kos klausimą nagrinėdami. Po pateikta daug pakeitimų, jų tikslas, kaip jau sakiau, yra sustiprinti pažeidžiamiausių asmenų um, teisės klinikinių, atvejų, klinikinių trimų atveju. Būtina užtikrinti didesnį Skaidrumą tam galėtų padėti specialus portalas, kur būtų skelbiami tie klinikinių tyrimų rezultatai. Tas, tame portale turėtų būti ne tik uh, bendri kažkokie pastebėjimai, bet jie, ten turėtų būti skelbiamos klinikinių tyrimų ataskaitos, jų autoriai ir panašiai. Mokslininkai ir visuomenė turi žinoti, kokie klinikiniai bandymai buvo atliekami ir kodėl jų rezultatai buvo pozityvus ar negatyvus, atsižvelgiant į kai kuriuos e, trukdančius reiškinius, pavyzdžiui. Aš manau, kad turime neblogą darbo bazę, galėsime ieškoti tvirtų kompromisų tam, kad pakeistume pradinį Europos komisijos siūlymą ir kad geriau būtų apgintos pacientų ir piliečių teisės. Dėkui. Äh, Kągi, dabar suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Suteiksiu po tris minutės laiko kalbėti. Pėtė Lyze ir kiti kolegos. Man vergessen? Ar pamiršau ką nors? Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktas tris minutės. Buvome gavę gerą Europos komisijos pasiūlymą, gerą ataskaitą. Ir manyčiau, kad nereikėtų iškreipti dabar to siūlymo ir grįžti prie ankstesnės direktyvos silpnųjų pusių etikos komitetus, ko gero be abejo reikėtų paminėti atskirai, tačiau tas tekstas ir neturėtų apibriežti etikos komitetų veiklos apimties, nes jie turėtų veikti pagal subsidiarumo principą. Rizikos proporcija yra numatyta reglamente, tai turėtų padėti sumažinti administracinę naštą, kai atliekami nedidelio pavojingumo mažos intervencijos tyrimai įvairios institucijos nepateikė savo e, pastabų. Ir jeigu institucijos nepateikė savo pastabų, tai jų tyla laikytina sutikimu. Šitas požiūris, kurį siūlė kolega Žiūva, man atrodo, visai primtinas. Be abejo, skaidrumas reikalingas, tačiau ir čia būtent laikyti subalansuoto požiūrių, būtent atsižvelgti visų suinteresuotų pusių interesus ir kartu būtina išsaugoti e, klinikinių tyriejų konkurencingumą. Būtina išsiaiškinti, per kiek laiko ir kokią informaciją būtina paskelbti. Kai dėl duomenų bazių. Būtina visuomeniai pateikti plačią patikimą informaciją, būtina neužmiršti konkurencingumo aspektą, ta paskelbta informacija uh, turi padėti apsaugoti asmens duomenys, yra paciento duomenys ir taip pat kai kurios komercinius duomenys susijusius su Europos klinikiniais tyrimais. Ir reikėtų, kad nebūtų skatinama nesažininga konkurencija. Taigi rezultatų paskelbimo laiką yra būtina aiškiai reguliuoti, kad būtų išvengta nesažininkos konkurencijos, o ši būtų kengsminga Europos klinikiniams tyrimams ir klinikiniams tyrėjams. Mano kolegų dauguma šitaip mano. Ir dar paskutinis dalykas. E, labai retos lygos. Čia šiuo klausimu šiaip pat jau pakeitimų, nes aš manau, kad labai sunku atlikti klinikinius bandymus susijusius su retomis ar labai retomis lygomis, nes pacientų skaičius yra nedidelis, jų pasiskirstimas geografinis taip pat yra labai platus. Tad reikėtų į tas retas lygas labiau atsižvelgti, jos turėtų būti aiškiau apibrieštos mūsų aptariamame tekste, kad valstybės narės tyrimus tų retų lygų atvejais laikytų prioritetu. Štai, kas man atrodo svarbu. Ir aš jau šiais klausimais pateikiau pakeitimus kartu su kai kuriais savo kolegomis. Dėkui. Ačiū. Peter Lyse. Ačiū pirmininkė, dėkoju Gledis ir Filip Šuvan, šešėlinė pranešėjai žino apie, apie frakcijos. Ir Jisai paprašė uh, paklausti, ar mes iš tikrųjų spėsime balandį balsuoti, nes pakeitimų yra labai daug ir šešėliniams pranešėjams reikėtų sutarti dėl pakeitimų, tačiau šešėlinis pranešėjas EPP frakcijos norėtų turėti daugiau laiko. Šitame pasiūlyme, šitą pasiūlymą galime pagerinti, bet komisija jau ir taip pat, jau ir taip patikė pasiūlymą ir jisai e, suteikė daug daugiau lankstumo. Jeigu e, vykdome tyrimus e, jau e, patvirtėm, patvirtom medžiagom, tai reikia ne ne pati pramonė daro tos tyrimus, bet nepriklausomi tyrėjai nori patvirtinti, patikrinti pramonės rezultatus ir um, įsitikinti, ar būtų galima kažkaip tai kitaip naudoti tą preparatą, tarkim, chemoterapijoje. Taigi manau, kad tai, kas siūlo e, pakeitėja šiuo atveju, tikrai galima, taip, galima būtų pritarti tokiam pakeitimui bet reikia iš principo trijose sektoriuose pakeisti, įvesti pakeitimų, nes kol kas aš pats irgi negalėčiau balsuoti už šitą pasiūlymą. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, ką sakė ponas Savanoch. Tie žmonės, kurie, neturi, kurie nėra juridiniai asmenys, tai pavyzdžiui, ne, nepriku, e, neįgalus asmenys arba nepilnamečiai, Ponas Rys sako, kad čia yra toks pat tekstas kaip 2001 metų direktyvoje. Mes su komisija jau dirbome ir tai tikrai nėra tas pats tekstas. Tačiau šitą tekstą reikėtų priderinti prie 2000 metų direktyvos teksto. Aš kalbėjau su kitais kolegom ir labai daug kas pateikė pakeitimų. Norėčiau paprašyti, kad e, pritartumėte pakeitimams, kad grįžtume prie 2001 metų varianto, nes negalime leisti, kad neįgalių asmenų ir vaikų atveju būtų taikomos mažiau reiklios taisyklės negu numatytos 2001 metų direktyvoje. O kalbant apie valstybės, valstybių narių santykius ir ryšius šiuo atveju pagal šios pakeitimus. E, ta valstybė, kuri vykdo klinikinius tyrimus, turi ypatingas teisės ir kitų valstybių narių atlikti tyrimai neturi e, tų pačių teisų. E, nenorėčiau, kad taip susidarytų, norėčiau, kad susidarytų tokia situacija, kad bus kliūdoma Europoje vykdyti klinikinius tyrimus. Taip pat dėl e, etikos komisijų ar komitetų nuomonė taip pat yra labai svarbi, be jų negalėtų būti suteikta autorizacija jokiam tyrimui. Edita Strelė, dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti Radys už puikiai atliktą darbą. Jos pranešimas labai pagerino pradinį Europos komisijos siūlymą. Kaip ir kiti kolegos, aš pateikiau pakeitimus, kurie atspindi aišku susirūpinimą po dokumento analizės. Siūlyme nieko nesakoma apie etikos komitetų vaidmenį, užtikrinant paciento gerovę. Mums taip pat susirūpinimą kelia laikotarpis e, klinikiniams bandymams, ypač kai turi nustatyti valstybės narės. Tie laikotarpiai siejami su leidimu atlikti klinikinius bandymus. Mes manome, kad yra svarbiausia užtikrinti galimybę kompetentingoms administracijos struktūroms atlikti uh, leidimų išdavimo bylas papildomai klinikinių bandymų atlikėjai galėtų patys rinktis valstybę narę, kur nori atlikti tuos tyrimus. Būtų galima, kaip jūs sakiau, pasirinkti tokiu atveju mažiausiai griežtą valstybę, mažiausias, liberaliausias taisyklės turinčią valstybę, kur vertinimo procedūra vyksta palyginus lengvai paskelbimo laikas taip pat yra labai trumpas numatytas. Klinikinių bandymų klasifikavimas irgi turėtų būti pakankamai aiškiai išanalizuotas rezultatai. Klinikinių rezultatų turėtų būti prieinami visuomeniai. Ar jie būtų teigiami ar neigiami. Dėl to neatsiras pernelyg daug administracinės naštos, dėl to nebus išviešinami e, konfidencialūs duomenys, niekaip nebus pažeistos pacientų teisės. Tad būtina peržiūrėti pakartotinių leidimų išdavimų procesą. Tai būtų nauja procedūra, kuri padėtų geriau įvertinti vienus ar kitus vaistus. Būtina taip pat atsižvelgti į skaidrumo būtinybę. Būtina, kad nebūtų užkraunama per nelik didelį administracijos naštą, kai kalbame apie leidimų išdavimo procedūrą, apie homologavimo procedūrą. Dėkoju. Merci, merci, monsieur. Mišelė Rivazija, ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau padėkoti poniai Vilmat už pranešimą. Jį labai pagerino Europos komisijos siūlymą. Norėjau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, ir manau, kad visi sutarėme dėl to, kad etikos komitetų klausimas buvo e, sprendžiamas kitaip negu su Europos komisija. Manau, kad reikia kengia didesnė harmonizacija dėl etikos komitetų, jeigu tai skirtingai traktuojama atskiruose valstybėse narėse. E, jeigu nebebus klinikinių bandymų atliekamų Europoje ir dėl, ir dėl to mūsų siūlymų gali tų tyrimų nelikti, tai turime išsiaiškinti, ką daryti, kad taip nenutiktų. Mes turime išsiaiškinti, ar pacientas visais atvejais turi galimybę duoti savo sutikimą, ar yra numatytas reikiamas draudimas. Būtent tuo turėtų užsimti etikos komitetai šalia viso kito. Ir reikėtų, kad visų užduotys tenkančios etikos komitetams būtų tos pačios visose valstybėse narėse. Antra problema - informacijos skaidrumas. Klausausi kolegių. Mes už skaidrumą, bet. To bet neturi būti šiuo atveju, nes informacijos skaidrumas dėl klinikinių bandymų turi būti nekvestionuojamas dalykas. Tai turėtų būti ne duomenų rezumė dėl klinikinių bandymų, bet turi būti pateikiami visi tyrimo duomenys. Gerai, kad yra žmonių, kurie nori atlikti tas meta-analizės. Būtina paskelbti, ar tas tyrimas e, parodė pozityvius rezultatus, ar rezultatai buvo negatyvus. Būtina paminėti, kokie gali būti e, pašaliniai, e, pažalinis poveikis, koks gali būti. Tamiflų, pavyzdžiui, buvo parduota daugybė daugybė paketų už milijonus eurų pacientams, tačiau paaiškėjo, kad to vaisto pašaliniai poveikiai yra labai nepagėdautinti pacientams. E, klinikiniai bandymai turi tikslą neišduoti kieno nors profesinės ar komercinės paslaptis, bet kalbama apie vaisto klinikinį efektyvumą. Tad manyčiau, kad turėtume neužmiršti štai ko. Abot laboratorija apskundė Europos vaistų agentūrą, nes buvo paskelbti klinikinių bandymų rezultatai. O aš klausiu visų parlamentarų, reikėtų remti tokias iniciatyvas. Aš manau, kad mes turime remti e, skaidrumo iniciatyvą. Ar jos tuos duomenys kelbtų e, vaistų e, agentūra, kuri renka tuos duomenys, ar kažkas kitas. Mes turime kautis už tai, kad ši informacija būtų skaidri ir prieinama. Dabar kalbant apie tas mažas intervencijas, mažos intervencijos bandymus. Kai pasižiūrime, apie Europos komisijos siūlymus. Susidurime štai su kokiu atveju. Mediator vaisto atveju, štai susidūrime su tokia problema. Sakoma, reikia reguliuoti. E, tas vaistas buvo naudojamas gydyti ne diabetui, o skiriamas kaip vaistas, kuris padeda numesti svorį. Tai štai, tas vaistas buvo blogai naudojamas ir reikia labai aiškiai apibriežti, kas yra mažos intervencijos e, vaisto vartojimas arba tos alkoholio atsisakyti. Gracias, señor presidente. Yo... Ačiū pirmininkė, norėčiau taip pat pasveikinti ponę Vilmon, iš tikrųjų jinai labai pagerino šitą pranešimą. Ypač kalbėdama apie skaidrumą mes turėtumėm būti nuoširdus patys savo. Iš tikrųjų reikia reglamentuoti šitą sritį ir tą daryti reikia subalansuotai, bet pacientų teisė į, į, į asmeniškumą arba įmonių teisė į, į, į, į, į pramoninę paslaptį neturėtų būti aukštesnė už tą teisę teisingai ištirti, teisingai atlikti likinius tyrimus ir kad nebūtų spekuliavimo dėl ekonominių priežasčių ir dėl to nenukentėtų pacientai. Taigi, Manau, kad galima šiek tiek praplėsti šitą dokumentą, bet jis yra tikrai daug geresnis negu buvo anksčiau. Norėčiau e, taip pat e, išreikšti surūpinimą dėl etikos komitetų. Iš tikrųjų, nacionalinių lygmenių yra šiek tiek skirtingos nuomonės dėl etikos komitetų. E, komisija nusprendė iš viso neminėti žodžio etika šiame pasiūlyme. Man atrodo, kad toksai sprendimas nėra teisingas. Jeigu turime problemą, ruošime teisės aktą, reikia spręsti tą problemą ir nuspręsti, kaip galima būtų harmonizuoti etikos komitetų. Negalima mes tiesiog užsimerkti ir galvoti, kad tos problemos nėra. Viskas turi būti vertinama etikos komitetų. Man atrodo labai svarbu, kad būtų sustiprintos Sustiminti reikalavimai klinikams tyrimams, ypač jautriems asmenims, jiems juos reikia ypatingai saugoti ir turi būti ypatingi reikalavimai, ypač vaikų atveju turėtų būti e, reikalavima vaiko, vaiko sutikimo iki 12 metų, negalima be jo sutikimo atlikti jokių tyrimų. Taip pat manau, kad toksai, nu, tokias reikėtų taikyti ir kitiems jautriems asmenims, ne tik tai neįgalus vaikai yra jautrus, ar šiaip ne, neįgalus yra jautrus, yra asmenų, kurie dėl savo ekonominių aplinkybių yra yra laikytini jautriais asmenimis, ypač dabar tokios, tokios krizės laikais ir juos reikėtų laikyti jautriais asmenimis e, klinikinių tyrimų atveju. Tokiems asmenims reikia taikyti ypatingą apsaugą ir manau, kad šiame pranešime negalima pamiršti tokios svarbaus fakto. Ačiū. Dank, Kukovič. Ačiū. Kukovič. Pa predsednik, čia smim reči, mazai Kukovič. Pone pirmininkė, Mazei Kukovič. Norėčiau pataisyti mano pavardės tarimą. Na, suprantu, kad netaip paprasta. Kas mane labiausiai neramina šiame pranešime? Tai yra pirmiausia visuomenės senėjimo klausimas. E, e, protinės veikatos lygos ir visa tai yra vis labiau aktualios. Kita vertus, yra daug problemų susijusių su vaikų sveikata. Tad aš manau, kad mes turime e, atkreipti dėmesį į Europos gyventojų senėjimą. Dėl to pritariu kolegai Lyzė, kuris norėtų balsavimą dėl šio pranešimo atidėti kad turėtume galimybę geriau pasiruošti svarstyti kai kurios labai svarbius šio klausimo aspektus. Tačiau kita vertus, aš taip pat norėčiau pareikšti, kad nepritariu tiems trumpiems laikotarpiams, nes jeigu norime etikos komitetams pareikšti savo nuomonę, tai žinokime, kad ta nuomonė paprastai nebūna pareikšta jau rytojus dieną po jos prašymo. Tai reiškia, kad galima atsidurti tokioje padėtyje, kai teks išduoti tokius patvirtinimus neva iš anksto, tai ir tai rizikuoja tapti bendrą praktiką, tad reikia iškelti štai kokį klausimą. Galbūt numatyti ilgesnį laikotarpiai nebūtų geresnis dalykas. Tie, kurie domisi etikos klausimai, puikiai supranta, kad mums trūksta profesionalų, ekspertų dirbančius šiuose plačiose srityse. Taip yra visose Europos šalise. Kartais reikia pasitelkti ekspertus iš kitur, ne iš ES. Taigi tai yra ilgi procesai, kurių per keletą dienų neišeina užbaigti. Be kita ko, aš pati patikiu keletą pakeitimų. Būtina pabrėžti tai, kad kyla fizinė ir psichinė rizika pacientams, kai jie dalyvauja klinikiniuose bandymuose. Tai yra tas aspektas, kurį būtina pabrėžti. Ir aš tikiuosi, kad jūs paremsite mano pateikus pakeitimus. Dėkui. Ačiū, pane Masai Kukovič. Aš neteisingai ištariau jūsų pavardę, sako pirmininkas. Dabar jau teisingai per, pra, ištariau jūsų pavardę. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir komisijai už tai, kad dabar galime konstatuoti, kad turime tokį dokumentą, kuris skirtas gana dideliai visuomenės grupiai. Kalbame apie pakeitimą išdavimų, leidimų klinikiniams tyrimams. Ir tai yra labai svarbi tema, nes pirmą kartą pasiryšta suderinti visus teisės aktus ir procedūras. Nuspręsta įvesti vieną portalą, kur būtų galima teikti paraiškas dėl klinikinių tyrimų atlikimo ir kad, viskas, kad bus atitinkama domenų bazė ES. Procedūra turi būti lanksti, aiškiai apibriežti terminai ir valstybės narės turi turėti atitinkamą kontrolę ir taip pat valstybės narės galės pasitelkti į pagalbą e, koordinacijos ir konsultacijų formą. Ir kaip bus priimami sprendimai dėl klinikinių tyrimų valstybėse narėse. Sprendimai bus priimami atsižvelgiant į etinius aspektus ir konkrečias sąlygas valstybių narių ir pačios valstybės narės gali apibriežti tam tikrus um, reikalavimus ir procedūras susijusias su klinikinių tyrimų autorizavimu, jeigu jos laikosi atitinkamų tarptautinių normų. Ir galiausiai siekiama padidinti tyrimų saugumą nes daroma tokia prielaida, kad kiekviena paraiška turės būti vertinama nepriklausomų e, subjektų ir kvalifikuotų subjektų. Taip pat yra svarbu ir tai, kad ES piliečiai galės jaustis saugiau, nes yra specialios nuostatos, numatočius, kad bet, kokia, bet kokie sprendimai negali būti daromi nedalyvaujant atitinkamų asmenų dalyvavimo. Ir Galiausiai visos šios nuostatos yra įtrauktos į vieną dokumentą, nes kol kas jos buvo išbarstytos po įvairius e, teisės aktus ir remiamasi gerąją praktiką. Taip pat labai daug dėmesio skiriama žalos atlyginimo klausimui. Tais atveju, jeigu pasirodytų, kad klinikiniai tyrimai kažkaip neigiamai paveikė sveikatą, bus įmamasi um, atitinkamų priemonių. Ačiū. Ponas Rosi. Ačiū, pirmininkė. Ne iš karto išgirdau, kad man suteikėte žodį, bet norėčiau padėkoti Glenis Vilmot. Aš um, visiškai jai pritariu ir balsuosiu už visus jos pateiktus pakeitimus. Aš tikiuosi, kad mes e, visi kartu galėsime susidoroti su tais 700 pateiktų pakeitimų ir kad galiausiai nuspręsime, kaip balsuoti dėl šių pasiūlymų ir dėl kompromisinių pasiūlymų. Tikiu, kad tai yra įmanoma. Iš tikrųjų, turime rasti sutarimą šiais klausimais, nes kalbame apie jautrės rytį tyrimus su žmonėmis, negana to sergančiais žmonėmis. Be abejo, tie eksperimentiniai tyrimai suteikia žmonėms pasveikimo viltį, bet dėja ne visada ta viltis išsipildo. Žmonės turite sveikatos problemų, neįgalus asmenys, taip pat vaikai turi būti apsaugoti. Etikos komitetai turi bendradarbiauti ir suderinti savo metodus ES lygmenių. Negalima, kad visoms valstybėms narėms būtų palikta laisvė elgtis, kaip jos nori, be jokio koordinavimo ar be jokio veiksmų derinimo. Mes kalbame ir akcentuojame asmenų gerovę. Tai yra svarbiausias dalykas, aš visiškai su tuo sutinku. Aš pats asmeniškai nepateikiau jokių pakeitimų pasiūlymų, nes aš manau, kad panios Vilmot tekstas yra geras ir tikiuosi, kad mes visi galėsime dirbti su kompromisiniais pakeitimais. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas Kolega Kumensakis, atsiprašau, jeigu neteisingai tariu. Galit mane pataisyti, jeigu neteisingai ištariau. Pone pirmininkė, kiekvieną kartą, jeigu pavardė prasideda ką raidę, iškyla problemų. Na, šiaip ar taip, dėkoju už man suteiktą žodį. šis pranešimo projektas pasirinko teisingą kryptį. Dėkojame pranešėjai už atliktą darbą. Be abejo. Galėtume teikti daug įvairių siūlymų, galėtume galbūt labiau pabrėžti vienas ar kitas problemas, tačiau aš norėčiau pasisakyti tik dėl vieno dalyko, kuris mano supratimu kelia problemų. 73 straipsnis. Jame yra numatyti nacionaliniai mechanizmai žalos atlyginimui. Yra numatyta, kad tas nacionalinis mechanizmas turėtų veikti kiekvienoje valstybėje narėje ir atlyginti žalą žmonėms, kurie dėl klinikinių bandymų būtų patyrę žalą. Šis siūlymas atrodo yra neblogas, šiaip iš pirmo žvilgsnio. Tačiau man nerima kelia štai kas. Praktikoje ši sistema neveikia pacientų naudai. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad yra tokių dalykų, kurių nematyti neišeina visose valstybėse narėse. Patirtis, nėra vienoda dėgiant panašaus pobūdžio struktūras, ypač dabar, kai e, visą Europą purto didžiulė krizė. E, tenka patirti spaudimą, raginimus mažinti išlaidas draudimo įstaigų ir panašiai. Tad akivaizdu, kad visos valstybės narės neturi vienodai patirties tokius mechanizmus dėkti ir galiausiai ne visos valstybės narės, atsižvelgiant į ekonominės krizės padarinius ir nežinom dar, kada ta krizė baigsis. Taigi valstybės narės ne visos yra vienodai pasiruošusios veikti krizės sąlygomis. Valstybės narės gali susidurti su didžiulėmis problemomis būtent dėl šito, kai teks atlyginti pacientam žalą. Ši nacionalinė sistema galėtų, turėtų, galėtų turėti tokį rezultatą. Žmonės, kurie dalyvauja vienodose klinikiniuose bandymuose, gali būti skirtingai traktuojami priklausomai nuo šalies, kurioje yra pacientai. Taigi atsiras e, dviejų greičių pacientų apsaugos sistema. Būtent dėl to aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją ir į pranešėją ir norėčiau paraginti peržiūrėti šią temą ir pasiūlyti kitų sprendimų, kurie galbūt būtų lengviau įgyvendintini. Pabrėžiu, galbūt. Ar būtų galima numatyti kokį nors e, europinį žalos atlyginimo mechanizmą, o ne nacionalinį. Nes tas mechanizmas e, galėtų būti sukurtas pagal įvairių šalių gerą patirtį. Manau, kad čia yra tokia tema, kur nusipelno mūsų visų dėmesio, nes aš manau, kad niekas iš mūsų nenorėtume, kad būtų sukurtos skirtingai traktuojamos pacientų grupės. Tai būtų dviejų greičių Europos patvirtinimas. Ačiū. Ačiū, dabar kreipsimės į komisiją. Sanko generalinio direktorato atstovė, atstovas pas mus lankosi. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikos kokybės pranešimą, taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už tai, kad dalyvavo šiame svarbiame darbe. Norėčiau kalbėti e, dviem klausimais. Jie yra esminiai šiam pasiūlymui ir manome, kad jie yra šito pasiūlymo kertiniai akmenys. Pirmiausiai tai e, etikos komitetų dalyvavimas autorizavimo procese, o antras klausimas yra bendri standartai klinikinių tyrimų dalyviams. Pirmas klausimas - etikos komitetai. Norėčiau priminti, kas yra tie etikos komitetai. Tai yra organizmai, kurie sprendžia dėl tam tikrų klinikinių tyrimų aspektų. Komisija niekada nenorėjo išbraukti ar panaikinti etikos komitetų. Mūsų pasiūlymas buvo neteisingai suprastas. Mūsų pasiūlymo tikslas yra užtikrinti, kad šių komitetų darbas yra autorizavimo proceso dalis tų klinikinių tyrimų, kurios, kurie vykdomi tam tikrose valstybėse narėse. Mes suteikėme manevro laisvę valstybėms narėms, kad jos į sistemą įtrauktų tikos komitetus. Mes norime e, gerbti valstybės narės tradiciją, jų patirtį ir, ir, ir, ir jų norus. Mes Įsigilinsime į pasiūlymus, kurie galbūt padės mm, išgrininti šitą pasiūlymą. Norėčiau dar kartą pabrėžti, etikos komitetų darbas turi būti e, klinikinių tyrimų autorizavimo dalis. Tai neturėtų būti atskiras paralelinis procesas. Antras klausimas - bendros taisyklės e, ir standartai. Norėtumėm priminti, kad komisijos pasiūlyme yra du tikslai. Pirmas užtikrinti aukščiausią um, apsaugos lygį tiems, kurie dalyvauja klinikiniams tyrimams. Ir antra, aiškiai išdėstyti taisyklės ir nu, nubriežti bendras gairias ir bendrus reikalavimus klinikiniam tyrimam. Būtent todėl mes nusprendėme e, pat, pas, paruošti reglamentą. Mes norime, kad valstybės narės taikytų tuos pačius kriterijus, sprendžiant dėl klinikinių tyrimų. Nes jeigu tie kriterijai būtų skirtingi, bendra sistema neveiktų. Todėl parlamentas ir prašo reglamento, ne direktyvos. Ir komisija į tai įsiklausė. Nustatydami kriterijus mes pasiūlyme laikėmės veikiant dabar galiojančios e, direktyvos ir jie yra visiškai tokie patys kaip toje direktyvoje. Tos taisyklės, tie reikalavimai atitinka tarptautinius reikalavimus. Mes, žinoma, atsižvelgsime į visus pasiūlymus, kurie patobulintų e, šiuos punktus. Tačiau mes manome, kad tam, kad šitas reglamentas veiktų, reikia paruošti vieną taisyklių reglamentavimų E, rinkinį taikytina visiems. Ir galiausiai labai svarbu žengti žingsnį į priekį. Pagal paskutinius tyrimus 10 procentų sumažėjo per tais metais ES atliktų klinikinių tyrimų. E, toks dokumentas, tokie reikalavimai bus naudingi ES klinikiniams tyrimams ir pacientams ir tikimės puikus bendradarbiavimo ir kompromiso iš ES parlamento pusės. Ačiū dabar pranešėjai žodis apibendrinti 700, daugiau negu 700 pakeitimų, juos reikės Juos reikės kažkaip apibendrinti ir norime paklausti glėdis. Mums labai smagu, įdomu sužinoti, kaip jūs žadate tai padaryti. Ačiū. Visi klausimai. Aš prašiau, paprašiau žodžio, norėdamas pateikti procedūrinio pabdžio pastabą. Europos komisija neatsakė į mano pastabas ir pasiūlymus. Aš kalbėjau apie tai, kad turėtų būti sukurtas bendras mechanizmas, tai yra bendras žalos atlyginimo mechanizmas, ar tokia bendra kasa, ir komisija į tai neatsakė. Na, komisija perskaitė savo pasirinktą tekstą, galbūt komisija galėtų ir atsakyti į klausimą, kurį uždavė mūsų kolega, nes laiko turime. Tas klausimas dėl žalos atlyginimo sistemos sukūrimo ES lygmenių yra susijęs su, su suderinimu sistemų, kurios jau egzistuoja valstybėse narėse. Būtų sunku sukurti vieną sistemą, pagal kurią būtų taikomos nuostatos, kurios galėtų vis, galiotų visose valstybėse narėse. Jeigu mes bandysime sukurti europinė sistema tikrai kils problemų įgyvendinant tą sistemą valstybėse narėse ir ten nustatant žalos atlyginimo taisyklės. Ačiū. Klausimas atsakytas. Taigi dabar žodis kolegijai Glenis Vilmot, prašom. Ačiū ir ačiū už diskusiją, kuri, manau, buvo tikrai svarbi. Klausimai ar pastabos, kurios buvo išsakytos susijusios su kontroversiškomis sritimis. Pirmiausia, komisija pasakė, kad niekada nebuvo siekiama pašalinti etikos komitetus iš šio proceso ir procedūrų. Ir aišku, kad iš ankstinis sutikimas etikos komitetų veikiančių valstybėse narėse turės būti suteiktas konkrečiais atvejais. Tačiau iš tikrųjų etikos komitetų veiklos taisyklės visur yra skirtingos, todėl aš siūlyčiau, kad būtų sukurta platforma, kurioje etikos komitetai galėtų keistis gerąją patirtimi ir panašiai. Bet komitetai iš tikrųjų dabar yra abiejose teisės akto dalyse, pirmoje ir antroje, dėl skaidrumo. Nekartą jau sakiau, kad labai skiriasi visų požiūriai į skaidrumą. Kaip šiandien girdėjome, kai kurie nori, kad visa informacija būtų skelbiama, kiti, kad tik santrauka. Taigi nuomonės skiriasi, o aš bandžiau rasti aukso vidurį ir todėl sakau, kad turėtų būti klinikinių eksperimentinių tyrimų ataskaita teikiama, nes svarbu, kaip ir sakė komisija, svarbu apsaugoti komercinę paslapti bet e, ir svarbu apsaugoti asmeninius duomenis, tai, tai reikia užtikrinti. Dėl pažydžiamų grupių yra daug pastabų ir pakeitimų ir dėl to neturėtų kilti problemų. Aš pati dar įrašiau papildomą dalį dėl pažydžiamų grupių. Bet apie tai dar tęsime diskusijas. Dėl mažos intervencijos kategorijos aiškiai apibriešta ši kategorija komisijos pasiūlymuose ir aš paskatinčiau visus įsigilinti tas apibrieštis. Ten aiškiai išdėstyta, kas yra mažos intervencijos tyrimai ir tai yra labai svarbus pasiūlymo aspektais. Būtent tai, kad yra apibrieštos mažos intervencijos kategorijos žmonėms dirbantiems šioje srityje, tai tikrai padės. Pone Grostės kalbėjo apie itin retas lygas, aš sutinku su to, ką jūs sakėte, tai turėtų būti prioritetas. Ir aš taip pat sutinku su ponu Rosi, nes jis sutinka su manim savo ruoštų, tai aš visiškai pritariu tam, ką jis sakė. Dėl nacionalinių žalos atlyginimo sistemų noriu tik pasakyti, kad man atrodo žmonės panikuoja, neįsigilinę į mūsų pasiūlymo esmę. Kai kuriuose valstybėse narėse jau veikia tokia schema ir veikia tinkamai. Bet iš tikrųjų akademinėje srityje dirbantiems žmonėms draudimo išlaidos yra didžiulės. Tai žalos atlyginimo sistemos padėtų spręsti tą padėtį ir nebūtų kažkokios ypatingai didelės naštos ir tą reikia visiems aiškinti, nes e, nekartą aš jau kalbėjau apie šį klausimą ir galbūt reikėtų mums iš esmės aptarti Danijos modelį, kuris veikia labai sėkmingai. Žinau, kad e, mažesniems valstybėms narėms itin kyla daug susirūpinimo, bet reikėtų išsklaidyti tos nuogastavimus ir manau, kad tikrai galime pasiekti tinkamų kompromisų, jeigu tik būsime pasirengę jų ieškoti. Ir aš tikiuosi, kad vyks tos diskusijos, kalbėsime su šešėliniais pranešėjais ir ieškosime kompromisinių sprendimų. Tikėkime, kad iki parlamento šios kadencijos rasime tos kompromisus. Ačiū Glenis Vilmot ir linkime Jums sėkmės tolimesnėme darbe susijusiame su šiuo pranešimu. Darbas tikrai titaniškas jūsų laukia. 24 ir 25 balandžio dienomis čia aplinkos komitete vyks balsavimas. Šešėliniai pranešėjai be abejo turi E, sutarti, ar nebūtų nukeliamos šios datos. Kol kas, pagal mano turimą informaciją, balsuojama bus 24-25 dienomis. O diskusijos plenarinėje sesijoje dar nebuvo jų laikas nustatytas. Ir mes turėsime pirmiausia pažiūrėti, kiek bus kompromisų pateikta kiek vyks diskusija. Aišku, nenorėčiau, kad į plenarinę sesiją patektų šis teisės aktas su 700 pakeitimu. Norime, kaip įmanoma, sumažinti jų skaičių. Geriau norėčiau, kad nepasikartotų ta situacija, kokia įvyko Žemės ūkio komitete, kai buvo į plenarinę sesiją patekęs teisės aktas su galybė pakeitimų. Tai tokia mano kaip komiteto pirmininko nuomonė. Tai tuo ir baigėme šio darbo tvarkės punkto aptarimą ir dabar pereikime prie diskusijos su komisijos nariu Antonijo Tajanė. Bet dar dešimt minučių turime iki šios diskusijos pradžios. Taigi padarysime trumpą pertrauką ir kai tik atvyks komisijos narys Tajani, mes pratesime posėdį. Kris Deivis galės iš karto prisijungti. Taigi trumpą pertrauką 17.30 pratesime.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 posėdį, teskime posėdį, norėčiau pasveikinti vicepirmininką komisijos ir komisijos komisarą pramonės srityje. Jis buvo pakviestas į mūsų posėdį pakalbėti apie šaldimo skysti automobiliuose ir apie konkretų uh, gamintojo, kuris nusprendė negaminti tam tikros kyšio. Jam pasteiksime komisarui 10 minučių, kad pristatytų šį klausimą, o tada vyks debatai. Žinau, kad daug kas iš kolegų jau paprašė žodžio ir norėtų kreiptis į komisarą. Tajanį matau, kad ir toliau kyla kortelės. Taigi iš karto ir suteikiu žodį. Prima di entrare nel vivo del tema Ačiū pirmininkė. Prieš eidami prie to klausimo, kuris labiausiai domina ir jau keletą mėnesių domina, leiskite man tarti porą žodžių apie ilgalaikę pramonės politiką ES. Vesnimo skysti aptarsiu vėliau, bet norėčiau pakalbėti bendriau apie žalesnę pramonės politiką, tausojant aplinką ES ir prisidant prie to, kad iš, iš, iškoptume greičiau iš krizės. Reikia sutelkti pajėgas, kad padėtume pramoniai ir turime pasinaudoti naujomis technologijomis e, tam tikslui. Kaip jūs žinote, naujoji strategija pramoninė buvo priimta ir me, mūsų tikslas yra, kad 20 procentų Europos BVP iki 20 metų būtų skirta gamybos, e, gamybos pramoniai. Tai yra aiškus tikslas. Labai konkretus tikslas. Tam reikės inovacijų, komisijos. Komisija tikisi, kad parlamentas padės siekti šių tikslų. Mes padidin, norėtume padidinti finansavimą inovacijom ir moksliniam tyrimams nuo 54 iki 80 milijardų eurų. Taigi mes ir šioje srityje dedame visas pastangas, kad sukurtume koordinuotą strategiją. Europos tarybos e, išvados, praeitos savaitės Europos tarybos išvados rodo, kad Europos Sąjungoje jau keletą metų vyksta pokyčiai. Ekonominė ir finansų politika buvo labai svarbi, e, paslaugos labai svarbios, bet dabar atrodo, kad ekonomika pasiekė kitą etapą. Vienas iš klausimus, kuriais dirba komisija, yra būtent KARS 2020 e, veiksmų planas. Kaip žinote, šitos planas buvo patvirtintas lapkričio mėnesį ir dabar reikia jį gyvendinti. Ir gyvendinti atitinkamas nuostatas šio plano. Tikiuosi, kad tai bus parama inovacijų sektoriui. tikiuosi, kad pavyks padvigubinti fondus skirtus inovacijom, žaliosiom mašinom, žaliesim automobiliam. Norėčiau nuo, milijardų, nuo 1 milijardo iki 2 milijardų eurų skirti, pasiekti tokį, tokį paskirimą žaliesiams automobiliams. E, žinoma, reikėtų sukurti ir mažiau e, naivę e, dėrybų politiką, ypač su JAV Japonija mes prieš pasirašydami su, bet kokią sutartį turėtumėm užtikrinti, kad ta sutartis nepakiškojos ES automobilių pramoniai. Reikia ir išmintingo reglamentavimo, kuris paskatintų inovacijas. Mes tikrai nenorime pramoniai užkrauti nereikalingos naštos per ekonominę krizę. Kars 2020 veiksmų plane yra iniciatyvų, kaip e, kovoti su krize, bet reikia ES, reikia ir daugiau nuveikti, turint galvoje, kad Europoje e, gamintojai, tiekėjai ir pirkėjai yra labai stipriai susiję. Kaip žinote, mūsų pagrindinė problema yra per, didelės, per dideli pajėgumai. Kars 20 strategijos įgyventinimui reikia koordinuoto požiūrio iš visų suinteresuotų šalių ir pramonės, ir profsąjungų, ir Europos institucijų, nacionalinių institucijų. Norėčiau paaiškinti, ką komisija gali padaryti ir ko negali šiame kontekste. Pirmiausiai, mes negalime padaryti to, ką padarėme per 25 metus su plieno pramonė, Davignono planu. Tai buvo visos Europos režimas, kuris restruktūrizavo visus plieno gamintojus pagal Europos nustatytas kvotas automobilių sektoriui nėra tokių reikalavimų ir ekonominės sąlygos nėra tokios. Bet kągi gali komisija padaryti? Tai užkirsti kelią neteisingoms sąlygoms ar valstybių narių ir šalių, nes šitas, šitame veiksmų plane yra numatyta, kaip įvesti struktūrinės, struktūrinius pakeitimus automobilių pramonėje. Pirmiausia, tai yra tokia darbo grupė, išanalizuoti, task force išanalizuoti tai, kaip vyksta gamyklų uždarimas ar jų restruktūrizavimas. Apsinaudosiu progą ir pasakysiu, kad kreipiausi į Belgijos vyriausybę ir šita darbo grupė dirba su Fordo e, gamykla uždarimu. Ir tikrai matau, kad galime racionaliai panaudoti ES fondus ir pagreitinti e, tų darbuotojų perkelimą. Kartu su komisaru Andor mes bandome nu, surasti geriausias praktikas restruktūrizavimo srityje. Automobilių pramonėje jūs, gerbiamas pirmininkė, prašėte pakalbėti apie 2006 metų 40 direktyvą dėl kondicionavimo sistemų automobiliuose. Apie tai ir prae, per praeitą posėdį mes kalbėjome maždaug prieš pusmetį. Kaip žinote, direktyvoje yra sakoma, kad nuo 11 metų sausio pirmos dienos um, kondicionavimo e, sistemos turėtų būti užpildytos vėsinimo skyšių, e, kurio visuomtinis atšilimo potencialas turėtų būti ne didesnis nei 150. Tikslas yra sumažinti šiltnamio efektą e, sukeliančių dujų emisijas. Nėra nurodyta, kokį vėsinimo skystį reikia naudoti, bet visi Europos gamintojai pasirinko naudoti HFO1234IF e pagal e, tarptautinę standartizavimo procedūrą, kuri vyko 2009 metais. Ir dabar pramonė naudoja tik vieną vėsinimo skystį automobilių kondicionavimo sistemoms, nes taip e, geriau, geriau yra visos ES teritorijoje prižiūrėti ir palaikyti, taisyti mašinas. Per praeitą, praeitą birželį jums pranešiau apie komisijos sprendimą pri, laikinai sustabdyti šios direktyvos taikymą. Tai reiškia, kad komisija tokiamis ypatingomis aplinkybėmis, kai pritruko vėsinimo skyšio ribotam laikui iki 12 metų gruodžio pabaigos, mes nefiksuojame pažeidimo e, procedūros, nefiksuojame procedų pažeidimų iki įvykusių iki 12 metų pabaigos. Aš tikrai nenorėjau, kad tas sustabdymas būtų pratestas ir tikėjausi, kad nuo 13 metų pradžios šitą direktyvą ir toliau bus taiko, taikoma pilnai visoje Europos Sąjungoje. Šiandien galiu pakartoti, kad mano pozicija yra tokia pati, nepakitusi. Nepratėsėme direktyvos sustabdymo ir nuo šių metų pirmos dienos šita direktyva vėl galioja ir dabar yra uždrausta naudoti e, dujas R134A naujų automobilių gamyboje. Ir jeigu gamintojai naudo šias dujas, jie pažeis įstatymą. Komisija kreipėsi valstybės narės dėl informacijos apie padėtį jų um, valstybės narėse ir apie tai, kaip yra taikoma šita direktyva. Kalbant apie saugumo klausimą, saugumo naudojančias dujas, norėčiau pabrėžti, kad kol kas nėra jokio tikslaus paskaičiavimo, kad galėtumėm padaryti mm, išvadas dėl saugumo komisijai piliečių saugumas yra aukščiausias prioritetas ir visada atsižvelgsime į naują gautą informaciją ir kuo greičiau. negalima naudoti produktų rinkoje, kurie yra uždrauti ar, uždrausti ar kurie netitinka reikalavimų. Galiausiai taip pat manęs buvo prašyta peržiūrėti direktyvą, bet jinai buvo prim... įsigaliojo labai neseniai ir mes artimiausių laikotarpių nežadame jos peržiūrėti. Aiškiai pasakysiu, kad visi teisingai suprastų. Vienoje šalyje yra problemų, e, Vokietijoje, kur vienas didelis automobilių gamintojas teigia, kad e, jie susiduria su problemomis. Per debatus tikriausiai tai aptarsime ir pateiksiu daugiau informacijos. Į mane kreipėsi tas gamintojas iš Vokietijos ir kreipiausi į ministrą, paklausiau, kokios tos problemos, bet pabrėžiau, kad nuo šių metų sausio pirmosios direktyva vėl galioja. Ir per interviu svarbaus įtakingo vokiečių laikraščio iš Tutgarto aš pabrėžiau, kad ta direktyva vėl galioja ir daugiau jokių žinių nežino, ne, negavome ir negavome informacijos, kad ta direktyva būtų pažeidžiama Vokietijoje. Tai yra tik viena automobilių gamybos įmonė, stambus gamintojas. Susitikau su šios įmonės vadovais ir jiems pasakiau, dar kartą pakartojau, kad jei sužinosime, kad tas vėsinimo skystis yra pavojingas, jeigu jisai kelia kelia grėsmę, tada bus kažkaip taip, bet kol kas mes neturime jokių kitų, jokių, jokių, jokių žinių ir, ir ta šitas, šitas direktyva galioja. Piliečių saugumas man yra didžiausias prioritetas ir bendrauju su Vokietijos vyriausybė, su tinkom institucijom, nusinčiau ilgą laišką e, Vokietijos vyriausybei. Galėsiu laiško kopiją padalinti. Jums, skirmas pirmininkė, įteiksiu nes tai yra viešas laiškas, viešas dokumentas, galiu jo pasidalinti. Noriu. E, mielai išklausysiu visus skundus ar, ar, ar įrodymus, kad šita direktyva turėtų būti peržiūrėta ar, ar sustabdytas jos galiojimas, bet kol kas mes to nežadame daryti. Suprantame, to Vokietijos gamintojo problemas, bet direktyvos nuostatos galioja. Kalbant apie automobilių keliamo triukšmo dokumentą plenarinėje sesijoje, kalbėjome apie šį dokumentą vasario 5 dieną, 6 dieną balsavome ir atrodo, kad dar toliau reikia dirbti, kad būtų pasiektas tinkamas kompromisas komisija. Uh, bando pagerinti piliečių gyvenimo kokybę ir sumažinti garso emisijų lygį leidžiamą mašinoms, autobusams ir sunkvežimiams. Šitie lygiai bus peržiūrimi ir mes pabandysime atsižvelgti į parlamento patiktus pakeitimus tokie reikalavimai yra naudojami, taikomi visame pasaulyje ir mes galime, todėl mes galime automobilius Europoje gamintus eksportuoti ir į kitas pasaulio šalis. Mes peržiūrėsime jūsų pakeitimus, bet pirmiausia, mes norime ir saugoti aplinką, ir saugoti gyventojus, bet taip pat norime ir pramonį neužkirsti kelio dirbti. Žinoma, parlamento pakeitimai patobulino komisijos tekstą. Tačiau e, kai kurie pakeitimai yra mažiau ambicingesni negu komisijos pasiūlyme e, pateiktas reglamentavimas, bet mes būtinai atsižvelgsime ir uh, E, tikrai vaidinsime tą tarpininko vaidmenį ir tikimės, kad taryba irgi atsižvelgs visus pakeitimus. Nors nemanau, kad per pirmą skaitimą bus e, pasiektas sutarimo. Taigi komisija yra pasiruošusi dialogui, mes tikimės kuo greičiau e, pasiekti sutarimą galbūt per antrą skaitimą. Kitas svarbus klausimas susijęs su automobilių sektoriumi, tai yra plienas. Vasario e, ketvirtą dieną vyko plenarinės sesijos svarbus debatai ir taip pat 12 vasario dalyvavau e, diskusijose su automobilių pramonė ir komisija gavo rekomendacijas, į kurias dabar gilinasi ir ruošia veiksmų planą e, plieno pramoniai. Tikimės, kad Birželio mėnesį šiais metais šitas planas bus patvirtintas. Mūsų tikslas yra mm, padidinti konkurencingumą ir inovacijas plieno pramonėje, kad šita pramonė ir toliau prisidėtų prie darbo vietų kūrimo, e, ekonomikos saugimo, bet taip pat ir saugotų aplinką. Kalbant apie apie klimato politiką iki 2020, iki 2020 metų. Reikės dar iš naujo pakalbėti ir apie, apie plieno pramonę. Jeigu priimsime per griežtus reikalavimus, pramonė nesugebės prisitaikyti ir juos atitikti. tada mes, tada ne tik tai E, prarasime savo pramonės sektorių, kuris persikels į kitas pasaulio šalis, kur reikalavimai nėra e, tokie griežti. Mes taip pat rizikuojame netekti darbo vietų, netekti pramonės ir neįgyvendinti aplinkosauginių tikslų. mes įsigilinsime į šitų reikalavimų poveikį toms pramonės šakoms, kurios naudoja labai daug energijos, mes atsižvelgsime ir į aplinkosaugos standartus, ir į plieno pramonės konkurencingumą, toliau investuosime į plėtrą, ypatingai į plieno gamybą, mm, išmetant mažai emisijų. ir toliau e, remsime pramonę, kuri plieną gamina, e, generuodama mažai e, emisijų. Kalbant apie ryč, tai yra irgi tai vienas labai svarbus sektorius. Susitarėme, kad ryč reikės peržiūrėti. Buvo priimtas komunikatas vasario penktą dieną. Komisija ėmėsi iniciatyvos ir žada peržiūrėti ryč tikslus, ypatingai atsižvelgti į kaštus, administracinę naštą ir visą kitą, kas susijęs su, mm, su MVI. Eurobarometras parodė, kad 61 procentas europiečių mano, kad cheminiai e, produktai dabar yra saugesni negu prieš 10 metų. Todėl norėdami užtikrinti standartų e, taikymo e, nuoseklumą, mes iš esmės nekeisime ryčių dokumento, bet manome, kad reikia kai ką pakeisti, kai ką patobulinti. Norime sumažinti finansinę ir administracinę naštą. Ypatingai MVI norim jums padėti vykdyti jų įsipareigojimus. Taigi šiame kontekste galėčiau pasakyti, kad šiandien komisija patvirtino komitologijos būdu pasiūlymą dėl šito reglamento peržiūros ir MVI bus sumažinta našta nuo 30 nuo 35 iki 35 procentų registravimo kaštai, nuo 25-90 procentų autorizavimo kaštai. Manau, kad tai yra tikrai labai svarbus signalas e, MVI, ypatingai krizės metu. Stengiame sumažinti administracinę naštą ir padėti jiems e, MVI laikytis reikalavimų ir, ir gerbti aplinką. Dėkoju, ponia komisarė. Jūs kalbėjote šiek tiek ilgiau negu buvo numatyta, tačiau jūs mums pasakojate apie labai svarbius dalykus, kalbėjote apie Kars vienas iniciatyvą. Mes šiandien diskutavom dėl kolegos Umer pranešimo. Visą tai bus svarbi priemonė automobilių sektoriui. Ar ketinate įdėkti fiskalinį harmonizavimą automobilių pramoniai Europoje? Nes manau, kad vartotojams tai būtų geras žingsnis pirminėms, tai būtų naudinga. Nes egzistuoja net ne 27, o 28 skirtingos fiskalinės sistemos. O dėl aušinimo skyščio. E, viena iš įmonių mums sakė, kad jinai nenori ar negali laikytis ES teisės aktų. Buvo paskelbtas spaudos komunikatas ir to būtų mums buvo apie tai pranešta. Tai aš, tada aš turiu štai kokį klausimą. Europos pramonės įmonės, jeigu susitarė dėl tos savokos 1, 2, 3, 4, y, YF ir iki 2013 e, metų sausio mėnesio tas produktas jau turėjo būti naudojamas. Jis jau turėtų būti apyvartoje nuo 11 metų, 2011 metų. Tačiau problemų su juo yra, variklis šyla, sužinojau, kad 10 iš 14 testuotų automobilių užsitegė. Ar Europos komisija pabandė išsiaiškinti, kiek šis aušinimo skystis atitinka realios situacijos reikalavimus. Automobilių gamintojai gamina kartais tokius automobilius, kurie kelia problemą, ar komisija ketina kažką daryti, kad būtų atliekami nepriklausomi bandymai, kad automobilius bandytų ne gamintojai, o nepriklausoma struktūra, kad būtų atliekami testai dar esant karštam varikliui. Ir 2007 metais iškilo problema dėl aušinimo skyšio, vėliau kitos problemos ir reikėtų jas pagaliau spręsti. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Kalbės Kris Deivis iš pradžių. Uh, o paskui kolega Boguslav Sonik, Fransuas Grostet, Mario Pirilio ir Sofija Okonin. Prašom. Na taip, siūlymas įdomus, kolega Sieber, dėl fiskalinių e, klausimų ir vartotojų apsaugos Europoje. Tačiau manau, kad ponas Tajani šios ryties nekūruoja. Tada aš pradėsiu nuo automobilių. Mums sunku suprasti. Kaip aušinimo skystis gali būti gaminamas remiantis technologija siejama su CO2 išmetalais. Ir galiausiai mes matome labai daug reklamos, kurios galbūt nereikėtų, nes gamintojai nori čia, kad būtų taikoma išimtis, komisija atrodo taip priimtina. Jeigu norime pasirodyti tikri teisėkuros proceso dalyviai, tai turime, turime laikytis griežtai savo pozicijos. Turime būti tam tikrą juridinę bendruomenę. Kiek sužinau iš komisijos internetinio puslapio, tai pavojingumas to žinimų skyšio nebuvo įrodymas, bet aš sakyčiau, kad komisija turi tikrinti griežtą teisės aktų laikymasi, nes išeitų taip, kad nuskriaudžiami yra tie, kurie taisyklių laikosi. Šiaip džiaugiuosi, kad komisija parengė šią strategiją ponas Tajani bando Europos pramonę gražinti jai priklausančią vietą. Jeigu norime, kad pramonės įmonės veiktų Europoje, reikia, kad pramonės gamyba vyktų čia, Europos Sąjungoje. Ir kad ji būtų vertės kūrimo grandinės sudėtinė dalis. Aš čia pirmiausia galvoju apie žaliavas, apie plieną, apie įvairius pramonės sektorius ir Dėl ekonominių ir politinių priežasčių reikėtų, kad būtų taikoma Europoje standartinė horizontali politika. Kad būtų laikomasi bendrų standartų susijusių su CO2 išmetalais, su e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų į atmosferą, nes priešingų atveju visa gamybos grandinė rizikuoja būti iškelta kitur, o tai be abejo turės neigiamų pasakmių e, visiems. Tad galite tikėtis, pane komisarė, mūsų komiteto paramos. Taisyklės buvo priimtos, o dabar belieka užtikrinti, kad jos būtų teisingai taikomos. Ir jeigu atsirastų kokiu nors išimtinių aplinkybių ar įrodymų, tai tuomet galėtume elgtis kitur. Ačiū, pirmininkė, pradedu vėliau negu man buvo žadėta. Komisarė, aš atėjau šiandien kritikuoti Jūs už tai, kad Jums nepavyksta užtikrinti ES teisės aktų įgyvendinimo ir kad e, Vokietija mm, neužkertimas kelias Vokietijos pažeidimams, bet e, prieš ateidamas čia Jūs e, išplatinote klausimų ir atsakymų dokumentą, kuriame išdėstėte labai stipri komisijos pozicija ir ta pozicija taip stipriai suformuluota, kad tai tarsi karo paskelbimas e, Vokietijai. Ir e, jūs sakote, kad e, reikia laikytis teisės aktų. Aš nenoriu kritikuoti jūsų dabartinės pozicijos, aš manau, kad dabartinė komisijos pozicija yra puikia. Tik aš norėčiau priminti kai kuriems žmonėms, kai ką šiame komitete um, nelabai seniai dirbo ir na, žinau, kad paskutiniai aktai šios srities yra 2003 metų ir kalbėjau kaip tik su pranešėju rengusiu atitinkamą dokumentą. E, e, žinome, kad e, ir 2008-aisiais Vokietijos gamintojai buvo paskelbę savo pareiškimą dėl savo CO2 politikos, bet vėliau galiausiai nuėjo visai kitų kelių, vėliau buvo pasirinkta medžiaga su mažesniu visuotinio šilimo potencialu ir atrodė, kad problema sprendžiama. Vis dėlto buvome sutarę, kad nuo 2011 sausio bus įgyvendinami teisės aktai, bet įgyvendinimas buvo atidėtas dviem metams. Bet dabar jūsų pozicijoje Pripažįstama, kad e, kai kurios medžiagos yra saugios ir jas e, naudoja ir toje, Toyota, e, Renault, Volkswagenas ir labai daug kitų automobilių gamintojų, bet tik Daimler atrodo užsispyrė ir sako, kad ir toliau 1234 IF aušinimo skysti naudos gamindamos savo automobilius, bet tai yra degus, degi medžiaga, kuri kelia didelį pavojų ir aš manau, kad Daimler čia laikosi labai ciniškos pozicijos galim pasižiūrėti į, e, jeigu pažiūrėtume į įmonės vadovų konfidencialią korespondenciją, tai paaiškėtų, kokios yra tokios ciniškos pozicijos e, priežastis ir kad bandoma sutaupyti skatikus laikantis tokios pozicijos. O jūsų komisija klausimų ir atsakymų dokumente labai aiškiai pasakyta, kad e, rizika yra tolygi arba mažesnė nei susijusi su kitais skyšiais automobiliuose. Skaitant tarp eilučių jūsų pranešime, galima suprasti, kad patys daimler turi spręsti tas problemas, keisdami savo dizainą kondicionavimo sistemų. Ir dar jūsų dokumente, aš norėčiau tiesą sakant, ir pacituoti Atitikties sertifikatas pateikiamas kiekvienam automobiliu ir jis negalioja, jeigu automobilis netitinka tam tikrų reikalavimų. O tie automobiliai, kurie tiekiami rinkai su 1234IF skyšiu, netitinka tokių reikalavimų. Toliau jūs sakote, kad valstybės narės neregistruos tokių automobilių ir kad komisija gali imtis veiksmų prieš valstybės narės, kurios suteikia atitinkamą leidimą, tipo patvirtinimą tokiems automobiliams. Tai jūs sakote, kad nauji Daimler automobilių tipai pateikti rinkai nuo sausio mėnesio ir turintys 1234 IF skysti yra neteisėtai patiekiami ir galima imtis atitinkamų priemonių. Taip suprantu iš jūsų dokumento. Taigi mano klausimas būtų jūs labai paprastas. Jūsų pozicija labai aiški, komisija klausimas dabar kokiu veiksmu jūs įmatės, nes valstybės narės turi įgyvendinti šios teisės aktus, tai kaip jūs informuojate valstybės narės apie atitinkamus um, ES valstybės aktus ir jų įgyvendinimą ir kaip reikalaujate, kad jos laikytųsi tų teisės aktų. Aš dėkoju dar kartą už jūsų labai aiškę poziciją. Ačiū. Pone Hasi, dėl oro kondicionavimo sutinku visiškai su to, kas buvo pasakyta, bet e, dar dėl automobilius. Jūs, komisarė, sakėte, kad reikalinga, reikalingos inovacijos automobilių pramonėje. Aš visiškai sutinku. Ir vienas rytis, kurioje reikalingos inovacijos, tai triukšmas. Deja, Tai, ką Jūs sakėte apie balsavimą parlamente dėl triukšmo lygio, buvo neaišku, bent jau aš nesupratau klausydama vertimo. Tai aš norėčiau tik tai paprašyti jūsų tvirtai laikytis komisijos pasiūlyme nustatytų užsibrieštų ambicingų tikslų, kuriais siekiama apsaugoti piliečių sveikatą ir nemažinti uh, ribų nustatomų automobilių keliamam triukšmui, kai dėl komisijos pasiūlymo susilpninimo norėčiau, kad jūs laikytumėtės vis dėlto savo pirminio pasiūlymo. Ir dar vienas klausimas, kuris yra susijęs su dar vienu neišspręstu klausimo biomasės tvarumo kriterijai. Norėčiau paklausti, ar jūs kaip komisijos narys pramonės klausimais norėtumėte, galėtumėte pasisakyti už tą kaskados principą, naudojant biomasę būtent, kad biomasė būtų naudojama tais atvejais, kai ekonomiškai labiausiai apsimoka naudoti biomasę. Ir kad būtų naudojama atitinkamos kokybės biomasė. Biomasės tvarumo kriterijai galbūt padėtų užtikrinti tą kaskados principą naudojant biomasę. Ačiū ir ponas Rosi, koordinatorius. Dėkoju. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti komisarą Tajanį. Su įdomu išklausiau jo pareiškimų dėl aušinimo skyščio. Manau, kad svarbu yra, kad taisyklės būtų taikomos ir kad nebūtų rizikuojama nereikalingai. Buvo daroma tam tikrai išimčių taisyklė, bet dabar tos išimtis baigėsi ir taisyklės turi būti taikomos visiems vienodai. Dabar dėl automobilių keliamo triukšmo. Aš manau, kad tai, kas buvo pasakyta pradinėme komisijos tekste, e, buvo pernelyg griežtos nuostatos. Man labiau patinka tas vėlesnis variantas, kai dėl veiksmų plano plieno pramonės rytie, tai ten yra dėstomi esminiai dalykai. Aš kalbu apie Italiją, bet tai būdinga ir visai Europai. Mes mokame 400 procentų daugiau Europoje negu mokėtų įmonė, kuri gamintų plieną jungtinėse valstijose. Juk tai jungtinės valstijos nėra besivystanti šalis, kur pigi darbo jėga ir taip toliau ir panašiai. Uh, Taigi galėtume gražinti vėl plieno pramonę čia, tačiau reikėtų vengti įmonių iškelimo kitur. Vakar ar už vakar buvo priimtas sprendimas šioje srityje ir aš manau, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms tas sprendimas yra labai naudingas. Džiaugiuosi tuo. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Koordinatoriai pasisakė, tad dabar kviečiu Jūs, komisarė, reaguoti į jų komentarus, o paskui suteiksiu žodį kitiem kolegoms klausti. Komisaras, pabandysiu trumpai. Kai dėl aušinimo skyščio, negalėčiau čia dabar Jums perskaityti to laiško, kurį gavo Vokietijos vyriausybė. Mes jį nusintėm tą laišką. Kai dėl Europos komisijos, pasakysiu štai ką, direktyva galioja nuo 2013 metų sausio pirmos dienos ir aš ketinu padaryti viską, kad jos būtų laikomasi, jeigu sužinosiu, kad direktyvos nuostatos buvo pažeistos, nepriklausomai nuo to, kokioje valstybėje narėje tai nutiks, aš pradėsiu tą procedūrą, kurią tenka pradėti panašiais atvejais. Iš Vokietijos vyriausybės sulaukime informacijos, pagal kurią Mūsų minėta įmonė Daimler pripažino, kad buvo tokių incidentų, kurie leidžia manyti, kad jų vartotas aušinoskystis buvo pavojingas. Direktyva galioja ir jeigu mums pranešama apie tai, kad yra pavojus, kuris kyla žmonėms, tad man tenka pareiga reaguoti, net jeigu tai yra koks nors retas išimtinis atvejs. Mes atlikome bandymus, kurie galbūt turi, galbūt parodė kitokius rezultatus, tačiau tai, tai yra, net jeigu yra mažiausia rizika, aš negaliu nereaguoti. Kitaip tariant, aš parašiau du laiškus. Vieną kompetentingam ministrui, o kitą e, atsakingam vicekancleriui. Ir Vokietijos vyriausybės buvo paprašyta paaiškinimų. Nes jūs žinote, kaip vyksta panašiais atvejais. Jeigu pradedame pažeidimo procedūrą, mes čia pradedame akciją prieš vyriausybę, ne prieš įmonę. Tad aš kreipiausi paaiškinimu į vyriausybę ir išaiškinau, kad yra problema susijusi su vidaus rinkos neveikimu, nesažininkos konkurencijos pro, problema ir kad visa tai ir tarptautinių požiūrių turi mums įtakos. Aš sakiau, kad mes konkuruojame su jungtimis valstybėmis, Japonija ir, ir, ir kitomis valstybėmis ir mes turime uh, būti pasiruošę tą konkurenciją atremti. Laiškė aš paprasčiausiai paprašiau tikslios informacijos apie tuos duomenys, kuriuos gavo dėl minėto mūsų skyšio pavojingumo. Tačiau tai nereiškia, kad direktyvos galiojim, įsigaliojimas yra sustabdomas. Aš tą priminiau ir ministrui ir aš manau, kad pakartodamas, kad direktyva galioja, aš turiu teisę ir privalau netgi prašyti informacijos. Tad aš ir atlikau savo pareigą paprašyti informacijos. O paskui liksim tą informaciją įvertinti. Laukiu Vokietijos vyriausybės atsakymo. E, jūs turite tą laišką, kurį aš parašiau Vokietijos vyriausybei. Kad dėl automobilių keliamo triukšmo. Galbūt aš kalbu kiek per greitai ir ponia Hasi negalėjo suprasti, ką aš sakiau. Pakartosiu tai, ką sakiau, lėčiau. Kad būtų išvengta visų nesusipratimų dėl mano pozicijos. Tad kartoju. Mes dabar nagrinėjame visus pakeitimus Europos parlamento, tačiau Iš pono Rosi pasisakymo paaiškėjo, kad pozicijos Europos parlamente ir, ir, ir jūsų komitete skiriasi. Bandau užtikrinti pusiausvyrą tarp piliečių apsaugos, vieningos rinkos veikimo ir konkurencingumo išlaikymo. Tuo pat metu stengiuosi, kad būtų pasiekta pažangos šiais trimis klausimais. Galėčiau pasakyti, kad kai kurie Europos parlamento pakeitimai yra iš tiesų pagerinantis pradinį dokumentą, komisijos pateiktą pradinį dokumentą. Ir čia galėčiau paminėti tai, kad e, Europos parlamentų siūlomi duomenys yra panašus į Europos komisijos. Kai dėl autobusų, sportinių automobilių ir sunkvežimių, e, norėčiau pasakyti, kad Europos parlamento siekia yra mažesni negu Europos komisijos. Beliks išsiaiškinti poveikį vieni ir kitų siūlymų. Paskui mes ir toliau ketiname vaidinti tarpininko vaidmenį ir bandysime rasti kompromisą, net jeigu tai gali pasirodyti ir nelengva gali būti nelengva rasti sutarimą tarp visų suinteresuotų pusių. Tad kartoju, kai kurie pakeitimai yra nukreipti vieną linkmę, kiti priešingą linkmę. Vieni pakeitimai mums patinka, kiti patinka mažiau. Tačiau iš diskusijų aiškėja, kad ne visi jūs sutarėt tarpusavį. Nes, pavyzdžiui, pono Rosi pozicija yra skirto, skirtinga nuo daugelio dalykų, kuriuos aš čia girdėjau. Kai dėl plieno, dėl energi, energetikos. Tai yra ta tema, kurią šiandien jau kalbėjau. Aš kreipiausi į komisarą davinių. Tai buvo tas asmo, kuris pradėjo vadinamai plieno planą. Jis turėjo daugiau įgaliojimų negu aš. Ir mes, be kitako, kėlėme ir energijos kainos klausimą. Visą tai yra ypač svarbus dalykai turėsime tai atsižvelgti, svarstant veiksmų planą, kurį turėsiu pateikti Europos komisijai gegužės mėnesį. Pirmininkas, ačiū komisarė už atsakymus. Kalbant apie kondicionavimo sistemas. Komisija leido naudoti šį skystį tik tam tikromis sąlygomis taip kaip, e, taip kaip tai ir yra naudojama. Ar teisingai supratau? Mūsų pozicija yra tokia, sako komisaras. Šitam vesinimo šitas vėsinimo skystis nekelia didesnio pavojaus nei koks nors kitas vėsinimo skystis, tokia yra mūsų pozicija. Bet jeigu valstybė narė iškelia problemą, aš turiu įsiklausyti klausimas, įsiklausimas yra viena, informacijos paprašymas yra kita. Bet tai nereiškia, kad bus stabdomas nuostatų galiojimas. Aš tiesiog tame laiške prašau Vokietijos vyriausybės daugiau informacijos pateikti. Pirmininkas, ačiū. Aiškus atsakymas. Dabar Boguslav Sonik. Pone Sonikai, žodis Jums. Ačiū. Aš turiu klausimą komisijos nariui. Būtent e, komisijos pirmininkas Baroso prieš keletą mėnesių pasakė, kad e, dėl komisijos pozicijos, e, dėl skalūnų dujų ir kalbant apie energetinį saugumą, Keturi komisarai dirbs aplinkos, klimato, pramonės komisijos nariai. Aš noriu paklausti jūsų, ar jūs dalyvaujate aktyviai svarstančius ryčių klausimus, nes iš tikrųjų komisijos pirmininkas Baroso norėjo, kad būtų parengta subalansuota komisijos pozicija šioje srityje. Pone Krostet, pone komisarė. Turiu pastabą ir klausimą. Pastaba būtų štai kokia dėl aušinimų skyščio. Jūs mums čia kalbėjote labai griežtai ir mes, mes jums sakome bravo, taip ir reikia, to mes ir norėjom. Tai dabar reikia iki galo eiti šiuo keliu, nes Vokietijos vyriausybė gali keletą savaičių ar mėnesių pasilikti laikų jums atsakyti, o tuo laiku vyksta nesažinga konkurencija tarp vieno gamintojo, kuris yra vienintelis Europoje nesilaikas taisyklių, o visi kiti automobilių gamintojai bus padarę viską, kad įsigaliotų direktyva ir būtų tinkamai jį taikoma. Ir kitiems be to regis problemų dėl to užinimus kišio nėra. Tad mes labai budriai seksime, kaip jūs laikysite šioje situacijoje. Tik nesileiskite apmulkinamas vyriausybės, kuri gali bandyti išlošti laiko. Įmoniai, kuri nenori pristaikyti prie direktyvos reikalavimų. Jūs, mūsų klausimas nėra susijęs su automobilių pramonė, bet su farmacijos pramonė. Kai jūs paskelbėte savo dokumentą 12 metų spalį dėl pramonės ateities, jūs siūlėte pradėti strateginę programą, kurios tikslas būtų sustiprinti uh, farmacijos pramonės įmonių konkurencingumą. Ar galėtumėt informuoti, kas yra nuveikta šią temą ir ką manote apie specialios grupės sukūrimą šią temą? Į ją galėtų būti traukti ir Europos parlamento nariai. Dėkoju. Kolega Mario Pirilio, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man patiko jūsų ryštas dėl direktyvos taikymo. Kaip jūs jau minėjote, direktyva galioja nuo sausio 1 2013 metų. Man taip pat patiko ir jūsų aiškumas, nes jūs aiškiai išsakėte, kad nebus jokių išimčių ir jokių senų dokumentų galimų pratesimų. Dėl to mūsų komitetas rems jūsų iniciatyvas. Jūs teisingai padarėte, kad atsižvelgėte net į tokį retą atvejį. Svarbu, kad dabar jūs ir toliau elgtumėtės ryštingai, nes priešingų atveju gali nukentėti tie, kurie e, dirbo prie šio klausimo jau seniau pradėjo dirbti prieš porą metų. Todėl aš manau, kad dabar šiuo klausimu reikia likti griežtiems ir aiškiai parodyti, kad einama teisingų kelių. Dėkuoju, ponė komisarė. Sofija Okony. Pone komisarė, daug kas buvo pasakyta. Tačiau šiandien pergyvename didžiulius pasikeitimus nuo 2008 metų. Matėme, kaip buvo panaikinta 3, tūkstant, 3 milijonai darbo vietų, 10 procentų išaugo nedarbas Europoje. Konkurencingumo srityje vyksta daugybė pasikeitimų. Naujai iškylančios ekonomikos užima vis didesnį vaidmenį pasaulio scenoje ekonominėje. Aš manau, kad mums, Europos Sąjungai, Europos komisijai ir parlamentui reikėtų paremti žalėje ekonomiką, žalėje ekonomikos augimą, žalėje pramonę. Aš manau, kad būtent tai mums gali padėti vėl atrasti ekonomikos augimo ir konkurencingumo kelią. O tam, ponė komisarė, egzistuoja tam tikrų ekonominių svertų įmonėms mokslo tyrimų inovacijų srityje ir vystimosi srityje. Galima skelbti projektų konkursus, galima vykdyti regioninės politikas. FEDER srityje 75 procentai projektų yra skirti mokslo tyrimui ir vystimuisi. Problema yra ta, kad įmonėms tie visi klausimai yra peneliai komplikuoti. Norint parengti dokumentų rinkinį mūsų įmonėms yra labai sunku, kad jis atitiktų reikalavimus. Tam reikalinga samdyti žmonės, kurie dirbtų pilną darbo dieną. Ir mūsų E, įmonėms mūsų struktūros su to pernelyg sudėtingos, nes nesugebam supaprastinti. Pone komisarė, labai at, laikas yra atėjęs supaprastinti ES teisės aktus ir reikalavimus šiais klausimais. Pone komisarė, prašome, imkitės šios ryties, kadangi patiriame konjunktūros krizę, tad būtina E, dirbti prie šio klausimo jau dabar, nes matome žlungančias įmonės. Ir manyčiau, kad tų dokumentų supaprastinimas, reikalavimų supaprastinimas būtų e, puikus dalykas, nes visoms toms priemonėms yra numatyta finansinė parama. Ačiū. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, ponas Gerbrandai. Norėčiau pirmiausia padėkoti komisaru už tai, kad jis atvyko į mūsų komiteto posėdį. Uh, E, raginčiau jį ateiti, apsilankyti dažniau, nes iš tikrųjų pramonė, pramonė dabar yra ypatingai svarbi šitoje situacijoje. Manau, kad komisaras Putašnikas puikiai per savo kalbą vakar tai paaiškino, kalbėdamas apie tai, kad žaliavų kainos 300 procentų per prastarąjį dešimtmetį padidėjo. ankstesniais dešimtmečiais e, darbo jėga buvo labai svarbi, o dabar būtent ištekliai turėtų būti svarbiausi per ateinančius metus. Mano klausimas yra susijęs su išteklių efektyviu naudojimu. Žinau, kad jūs esate labai aktyvus e, dalyvis, veikėjas šioje srityje, bet pasiūlymai, kurie, kurių tikėtumėmės iš komisijos, jų nesulaukėme. Pavyzdžiui, ma, ma, įvairiausi, įvairiausi mokesčiai, rušiavimas ir taip toliau šitie pasiūlymai nepasiekia nei tarybos, nei parlamento, kadangi jūs esate vienas iš didžiausių išteklių naudojimo efektyvumo um, šalininkų. Norėjau čia paklausti, ar jūs ketinate greičiau tarybai arba parlamentui pateikti panašius pasiūlymus. Ačiū. Jau baigiame antrą klausimų ratą ir suteikiu žodį komisarui atsakyti už šitus klausimus. E, Pone Grostet atsakysiu prancūziškai, kad būtų viskas aišku, kalbant apie laišką nusiųstą Vokietijos vyriausybei. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad direktyva galioja Ji galioja nuo šių metų sausio pirmos dienos. Nėra direktyvos sustabdymo pratesimo. Ja turi taikyti ir jos laikytis visoje Europos Sąjungoje visi gamintojai. Iš Vokietijos vyriausybės gavau žinių, kad kilo problemų susijusių su keleivių saugumu gavęs tokią informaciją, aš esu įpareigotas paklausti, įpareigotas pareikalauti daugiau informacijos, bet aš tikrai jiems nesuteikiu laiko ar neleidžiu vilkinti tos situacijos, kaip jūs sakote. Pagalvokite, jeigu gaunate laišką, kuriame rašoma, kad kyla grėsmė sveikatai, saugumui, kad yra žmonių, kuriems kyla mm, grėsmė. Mm, nors komisijos tekste yra tvirtinama priešingai, aš vis tiek turiu kreiptis į Vokietijos vyriausybę ir paklausti, paprašyti daugiau informacijos, paprašyti, kad paaiškintų situaciją. Bet įstatymas nuo to nepasikeičia. Mano sprendimas, kurį prieš keletą mėnesių čia paskelbiau, ir duodamas interviu Štutgarto laikraščiu, aš irgi tą patį sakiau, Taigi pasakiau, kad direktyva galioja. Ir jeigu sužinosiu, kad Vokietijoje gaminami automobiliai ne pagal atitinkamas taisyklės ir kad Vokietija e, leido gaminti tokias mašinas netitinkančią direktyvos reikalavimų, tada iš karto siūsiu pranešimą, kad pradedama pažeidimo procedūra. Norėjau pasakyti labai aiškiai. Prieš tai pasakiau itališkai, dabar pasakiau prancūziškai, galėčiau pabandyti dar ispaniškai pakartot, kad visiems būtų aišku. Viskas vienareikšmiška, direktyva galioja. Ir toliau kalbėsiu prancūziškai, savo kalbėtojas. Kalbant apie administracinę naštą ar painiavą, aš jums pritariu. Uh, bandau, sus, bandysiu susilpninti, su, supaprastinti REACH administracinę naštą, fiskalinę naštą. Našta jau yra sumažinta, MVI turi mokėti mažiau registracijos, mažesnį registracijos mokestį. Taip pat įpareigojame ryčio agentūrą visomis ES kalbomis informuoti įmonės apie pakeitimus visomis oficialiomis kalbomis. Taip MVI galės sutaupyti e, pinigų, nereikės joms versti naujų standartų. Kalbant apie administracinę naštą, horizontą 2020, kai dirbau transporto komisaru, mes jau dirbame tą patį darbą, mes bandėme supaprastinti, supaprastinti sistemas ir procedūras, kad būtų lengviau dalyvauti viešosiuose pirkimuose ir mm, įvairiuose ES projektuose, kad visi galėtų dalyvauti, turėtų prieigą prie projektų ir, ir viešų pirkimų. Jūs, kaip, jūs žinote, kad dirba darbo grupė dėl supaprastinimo klausimų. Visose sektoriuose siekime mažinti biurokratinę naštą. Tikimės, kad rezultatų laukti ilgai neteks. Ir tie įsipareigojimai yra labai aiškus. O dabar norėčiau atsakyti ponui Gerbrandi. Jis mane kvietė dažniau atvykti į komitetų posėdį, kodėlgi ne, mielai. Jūs žinote, kad esu buvęs 15 metų Europos parlamento narys, tad man visada malonu čia sugrįžti. Padiskutuoti su kolegom, man visada malonu, su buvusiais kolegom. Tačiau dirbu su keturiais komitetais ir jau galima sakyti, kad ir taip nemažai savo gyvenimo laiko praleidžiu Europos parlamente. Kad dėl eko koncepcijos ir resursų panaudojimo efektyvumo padiskutuosiu su kolegomis ir pasižiūrėsime, ar negalima būtų paspartinti visų šių reikalų. Kai dėl mano kompetencijos eko koncepcijos rytyje mes žinome, kad reglamento procedūra kartais užima nemažai laiko. Mėginsime ir čia numatyti reikiamus standartus. Mažinsime prieimimo procedūrų, tačiau reikėtų, kad suinteresuos tos pusės sektų e, visą procesą. Kai dėl ekokoncepcijos direktyvos, manau, kad galėtume numatyti į reglamentą priimti metų laik, per metų laikotarpį, 2012-2014 metų darbo planas buvo priimtas ir ten be kita ko yra numatyti pirmieji su energija susiję produktai, gaminiai, terminės izolacijos gaminiai, langai ir panašiai. Aš manau, kad tai yra teigiamas signalas. Dabar pono Sonik klausimas. Su Otinger kalbėjau šio klausimu. Be abejo, pramonės politika vystyti yra neįmanoma atskirai nuo energetikos politikos. Ypatingos informacijos neturiu papildomai, tačiau kuo greičiau pranešiu jums, ką pavyko sužinoti. Kreipsiuosi į kolegas, kurie tiesiogiai dirbo su jais klausimais. Kai dėl farmacijos įmonių to klausė ponė Fransuas Grostet. Dėl kainų skaidrumo, e, dėl bendradarbiavimo su Afrika, man čia problemų nekyla, tačiau reikia pasižiūrėti, kaip yra sprendžiama dėl Europos parlamento e, deputatų dalyvavimo minėtoje jūsų darbo grupėje. Aš esu pasirengęs Europos parlamento narius matyti visur, Puiku, kad komisijai padeda Europos parlamento nariai rasti gerus sprendimus. Manau, kad atsakiau, ko gero į visus klausimus, jeigu yra kitų kokiu nors klausimu ar problemų dar. Galiu uh, atsakyti jūs, tik nežinau, ar vertėjus dar turėsime. Probleme, heraus... Pirmininkas, ačiū, komisarė. Problemų nėra, tai yra tik daug iššūkių ir sprendimų. Visada maloniai jūsų lauksime Europos parlamente. Tai yra ta institucija, kur 745 e, asmenys dirba 700 milijonų ES piliečių, spręsdami daugybę klausimų, kurių nemaža dalis priklauso jūsų kompetencijos ryčiai. Jūs sakėte, kad iššūkiai yra dideli, ypač kalbant apie tvarumą. Aš jau net nekalbėsiu apie žalį ekonomiką, nes mūsų piliečiams dažnai būna nelengva išaiškinti, kas ir kaip. Turime siekti, kad mūsų ekonomika būtų kuriama atsižvelgiant į tuos tris mūsų paminėtus principus. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, ponė komisarė. Ja, jetzt geht es weiter nach dem Tagesordnungspunkt 11. Kągi, dabar tęskime posėdį ir einame prie kito punkto. Įvyko diskusija su komisijos nariu Antonijo Tajani ir dabar pereiname prie kito punkto inovacijos tvariam augimui, bioekonomika Europai. Ponas Paulo Bartoloci yra pranešėjas. Tai pranešimas savo iniciatyvą. Ir dabar žodis pranešėjai. Mes tik lūkelsime minutėlę, kol išeis tie, kas nenori dalyvauti diskusijoje šią temą. Ir tada ponas Bartoloci galės ramioje aplinkoje pristatyti savo pranešimą. Taigi žodis Jums. Ačiū, pirmininkė, gerbėmieji komiteto nariai. Vos prieš metus Europos komisija patvirtino komunikatą dėl inovacijų tvariam augimui ir bioekonomikos Europai. Tame komunikate buvo nubriežta strategija, kuri padėtų ES ekonomikai tvariau naudoti išteklius ir spręsti įvairias problemas, su kuriomis ES susidurs per artimiausius 40 metų. Gyventojų skaičius pasaulyje nuolat auga, didėja energijos ir maisto poreikis, išteklių mažėja ir tai reiškia, kad šiandien mes turime galvoti apie naują požiūrį į vartojimą ir gamybą. Ir šis metas gali būti galimybių metas bioekonomikai. Mano pranešime būtent apie tai ir sakome. Mes norime, kad būtų tvariai naudojami mm, bioekonominiai ištekliai norime tokių gamybos procesų, kurie būtų paremti bioproduktais ir kurie užtikrintų tvarų ekonomikos augimą. Mums reikalinga inovatyvi ir pažangi ekonomika, kuri rastų tinkamą atsaką šiais laikais kylantiems uždaviniams ir taip pat reikia iškoti būdų, kurie padėtų užtikrinti kaimo e, plėtrą bei ilgalaikės pramonės strategijos įgyvendinimą. Bioekonomika gali būti būdas mums išvengti priklausomybės nuo iškastinio kūro. Taip pat taip galėsime užsiti, apsirūpinti maisto produktais, užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Apie 2 milijardai eurų gali būti skirti darbo vietų kūrimui per artimiausius keletą metų. Sveikinu tai, kas sakoma komisijos komitete itin man artima pati šios iniciatyvos dvasia. Mums tikrai svarbu užtikrinti tinkamą ryšį tarp sektorių. Ir veiksmų planas turėtų būti labai svarbi strategijos dalis. Manau, kad investuoti į bioekonomiką reiškia investuoti į ateitį. Ir Europa čia turi imtis svarių veiksmų. Mes turime vystyti savo kompetencijas ir infrastruktūrą, kad išliktume konkurencingi. Turime naudotis naujausiais moksliniais tyrimais ir uh, užtikrinti, kad moksliniai tyrimai tinkamai atsispindėtų rinkoje ir būtų naudingi rinkai. Ir todėl labai svarbu užtikrinti atitinkamus stabilius standartus. Ir reikia be abejo požiūrio, bendro požiūrio, kuris užtikrintų, kad visi sektoriai būtų atitinkamai koordinuojami bioekonomikoje. Todėl mes kalbame apie daugia pakopį požiūrį, turi būti keičiamasi patirtimi ir kompetencija vietos regioninių Europos Sąjungos lygmenių. Įvairios institucijos, taip pat ir um, akademinės institucijos turi dalyvauti užtikrinant sinergiją, strategijos um, kūrimą ir įgyvendinimą visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Taip pat svarbu kad visi piliečiai taip pat būtų įtraukti į šį procesą. Piliečiai turi būti informuojami ir suvokti, ko gali būti pasiekta. Ir visa tai yra išdėstyta komisijos siūlomame veiksmų plane. Svarbu, kad mes turėtume atitinkamas priemonės skatinti e, investicijas į pramonę. Svarbu išvengti biurokratinių trikdžių. Svarbu kalbėti apie paskaitas, apie mokesčių lengvatas, kurios padėtų mums sukurti tvirtą bioekonomiką. Taip pat mes turime plėtoti atitinkamą bioinfrastruktūrą, biorafinavimo įmonės turi būti steigiamos, turime užtikrinti kaskados principą, naudojant biomasę. Reikalinga pažanga inovacijų ir konkurencingumo srityje. Tai visa tai padės e, vystyti ir kaimo vietovės ir panaudoti žemę, kuri nėra naudojama žemės ūkio reikmėms. Mes norime, kad būtų įtraukti visi veikėjai, visos suinteresuotasios šalės, kad būtų kūriamos naujos vertės grandinės. Mums reikalingos naujos partnerystės, kurios padėtų įgyvendinti naujus projektu, projektus kurti naujus projektus ir juos pasiūlyti rinkai. Mes turime išvengti galimų pavojų, turime užtikrinti, kad atitinkama kompetencija pasiektų Europos Sąjungą. Todėl ir sakau, kad labai svarbu įtraukti visas suinteresuotasias šalis ir užtikrinti koordinavimą. Mes turime imtis visų šių veiksmų, kad pasiektume pažangos šiame sektorėje. Norime užtikrinti uh, ES pramonės augimą. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėlinims pranešėjams ir norėčiau paprašyti, kad būtų kalbama neilgiau nei dvi minutės, tuomet turėsime laiko išklausyti ir komisijos. Taip pat pranešėjas turėtų turėti galimybę atsakyti į klausimus. Pone Merkis. Taip, tai yra tikrai labai svarbi tema. Mes žinome, kad iškastinis kūras, jo ištekliai sparčiai senka ir reikia rasti, kuo juos pakeisti bioekonomika be abejo pasiūlytų gerų pasirinkčių, gerų galimybių šioje srityje ir užtikrintų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Taip pat padėtų rasti atsakymus į labai svarbius socialinius ir ekonominius klausimus, bet turime elgtis atsargiai, nes gali atsitikti taip, kad mes toliau gaminsime ir vartosime pakeisime tradicinius produktus bioproduktais, bet galbūt ne viską reikėtų suprasti taip tiesiogiai, nes jau biokūro atveju pamatėme, kad ne viskas yra taip šviesu ir gerai ir galbūt ne visos medžiagos yra naudotinos. Taigi turime gerai apgalvoti, kaip naudoti ar kaip užtikrinti bioekonomiką turime naudotis tvaraus požiūrio ir nuspręsti, kaip geriausiai naudoti biomedžiagas. Kaskados principas turi būti užtikrintas. Taip pat reikia atsižvelgti į socialinius bioekonomikos aspektus ir svarbu užtikrinti tinkamą maisto ir vandens išteklių naudojimą. Ir sutinku su pranešėju, reikia mažinti biurokratiją, reikia užtikrinti, kad visi sprendimai būtų praktiški. Ir vieno langelio principą šioje srityje taip pat būtų galima taikyti, tai būtų visiems paprasčiau ir ypač naujai įsisteigiančioms įmonėms. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešiai už labai aišku pranešimą. Ponas Gerbrandi. Ik was tien jaar geleden op bezoek bij de Universiteit van Wageningen. En was... Dėkoju. Vageningene lankiausi universitete ir man padarė didžiulį įspūdį. E, tai, ką galima nuveikti, ką galima pateikti iš biomasės. buvo gaminamas žalės plastikas, kuris šiaip išmetamas gali būti, nes gamtoje jisai suyra. Mačiau, kaip gaminami vazonėliai iš suyrančio gamtoje plastiko. O augalai ten augantis gaudavo reikiamas maisto medžiagas, kurios jau buvo įvestos savotiškai į tas medžiagas, kurios įrančios patekdavo į augalus. Taigi mažų ir vidutinių įmonių buvo sukurta daug, jos turi novatoriškų projektų, kurios turi kai kurios labai plataus žmonių projektų. Manau, kad įmonėms įdomus yra tie bio projektai, bet kai žvelgiu į Europos komisijos e, dokumentus, nebematau, kad ten komisija vertina tą didžiulį potencialą, kad bandoma kaip nors skatinti tas įmonės. Reikalas nebelaikomas tokių skubių. Uh, Ir dėl to man yra iš tikrųjų labai gaila. Yra labai įdomių dalykų, be abejo. Tačiau čia neberandu to skubos elemento. Komisija nebemato reikalo skubėti. O tuo tarpu ši ekonomika galėtų būti variklis likusiai ekonomikai. Kaip ir ponė Merkis. Um, turiu klausimą. Ką daryti, nes jūsų tekste nerandu, tvarumo kriterijaus nerandu tos biomasės vartojimo kaskados principo nerandu. Ir galiu pritarti bioekonomikos veiklos planui. Puiku. Bet man čia trūksta to nedelsimo, to skubos elemento, kad Europa būtų lyderė visapusė šioje srityje. Kai dėl tvarumo kriterijaus pateiksiu pakeitimų der, gerinamus tekstą. Noriu padėkoti ponui Bartolociu už puikų pranešimą. Aš pats būčiau norėjęs pamatyti tame pranešime ir juos radau skaitydamas. Dėkoju Jums už tai. Norėčiau, kad mūsų komitetas tinkamai sukonfigūruotų šį e, bioekonomikos projektą. Dėkoju. Ačiū. Spricht jetzt der Kollege Bas Eichhardt kolegės Satų nėra, bet Bas yra. Uh. Ačiū, panašu, kad e, Niderlandai čia dominuoja, bet gal dėl to, kad kai kalbame apie bioekonomiką, matome, kad labai daug e, Niderlandų įmonių veikia šioje srityje. Taigi mes tikrai matome potencialą atsikratyti priklausomybės nuo biologinio kūro tiesiogiai naudojant biomasę. Taigi mes tikrai, mums aktualus tas žalės požiūris, bet galime ir šiek tiek pakritikuoti komisijos komunikatą ir pranešimą, kuriame kalbama apie tai, kad ekonomikos augimas labai svarbus Europai, o pavadinime pranešimo kalbama apie tvarų augimą. Tai pagrindinis klausimas ir yra, ar mes biomasę naudosime tvariai, o viena didžiausių problemų su biomase susijusia yra tai, kad e, tai ateityje bus retas išteklis. Jau dabar e, šių išteklių yra nedaug ir toliau dar bus dar blogiau. Taigi e, kyla grėsmė jau dabar bioįvairovė ir keista, kad bioįvairovė neminima pranešime. Ir mums svarbu kalbėti apie tvarų biomasės naudojimą, reikia kalbėti apie atitinkamas uh, sąlygas, e, atitinkamus išteklius ir ribas. Ir tą minėjo ir ponas Gebrandy, ir kitas kolega. Iš tikrųjų, kaskados principas labai svarbus biomasės atveju. Dabar, ką matome, tai kad biomasė dideliais kiekiais naudojama energetikos sektorė. Netgi yra nustatyti tikslai, kiek reikėjo sunaudoti biomasės energetikos sektoriuje. Ir tai yra didelė problema, labai griežtai turime užtikrinti, kad mes ne, naudotume neveiksmingai biomasės neveiksmingose jėgainėse, nes biomasė tik yra suardoma, neišgaunant pakankamai energijos. Aš taip ilgai jau kalbu ir taip man čia e, smagu, bet dar galiu pratesti. Taigi, dar turime kalbėti apie biomasės atliekas ir tokia grįžtamai jos panaudojimą, tai dar vienas labai svarbus aspektas. Ir dar, iš principo, mes už bioekonomiką, nes e, ji gali padėti mums atsikratyti priklausomybės nuo iškastinio kūro, bet turime viską daryti teisingai ir biomasę naudoti taip, kad būtų gaunama didžiausia pridėtinė vertė. Ačiū taip, pastebėjau, kad kolegos iš Niderlandų kalbėjo bendrai apie 15 minučių. Nežiūrėjome į laikrodį. Toliau ponė Rospach, kuri kalbės kolegų iš ECR vardu. Korrekt, at det er jeg er kollega Uski først. Men... Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, Aš poną Uskį e, pakeičiau. Ponas Uskis norėjo pasakyti štai ką. Ponas Bartolocis teisus. Reikia praplėsti komisijos komunikatą ir regioninių ir vietinių valstybių narių lygmenių reikia pasiekti, kad vartotojai galėtų pasinaudoti šitą informaciją. Reikia taip pat padėti teikti pagalbą per partnerystės, kad privatus ir viešasis sektorius galėtų bendradarbiauti ir dalintis idėjomis. Aš asmeniškai labai džiaugiuosi, kad valstybėse narėse pramonės konkurencingumas yra stiprinamas. Aš asmeniškai kalbu dabar, kaip sakau, savo nuomonę reiškiu ir labai džiaugiuosi, kad galime geriau pe, e, panaudoti iš naujo um, atlikas. Ir dar asmeniškai norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jo komisija e, šiai temai skiria labai e, sva, didelį dėmesį ir, ir, ir, ir, ir tiek, tiek daug laiko skiriame. Suprantame, kad Europa. Uh, Ir visas pasaulis kas kart turi vis mažiau gamtinių išteklių ir ateinančiais dešimtmečiais tikrai reikės imtis rimtų priemonių. Su žaliavomis ir su aplinka reikia elgtis daug efektyviau, neišnaudoti išteklių. Matau, kad norime stiprinti konkurencingumą valstybėse narėse, jų pramonės konkurencingumą. Labai džiaugiuosi, bet tą, tą norint padaryti reikia kurti bioekonomiką, o ne šiaip ekonomiką. Pone Merkis ir kitas, kiti kolegos sakė, kalbėjo apie bio, bio inovacijas, ne tik tai pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad parengė šį pranešimą vis dėlto. Turiu tam tikrų abejonių dėl jo požiūrio, taip pat ir komisijos požiūrio į bioekonomiką. Aš manau, kad mes nebejotinai turime galvoti apie galimas švarias alternatyvas, bet galbūt ne bet kokias alternatyvas turime svarstyti ar taikyti vieną sprendimą visoms problemams prieš pasiūlant gamintojams tam tikras paskatas, mes turime užtikrinti, kad būtų apsaugoti kiti mūsų prioritetai, pavyzdžiui, maisto, apsirūpinimas maistu. Gyventojų daugėja, didėja maisto produktų poreikis ir tai neturėtų būti priežastis pulti auginti GMO, nors tai atrodo pirma galima išim pasirinktis. Ir iš tikrųjų tyrimai rodo, kad Europos piliečiai nelabai nori genetiškai modifikuotų produktų, be to jų naudojimas gali sumažinti bioįvairovę, padidinti lygų galimybę taip pat priklausomybę nuo didelių žemės ūkio kompanijų taikomų strategijų. Manau, kad mums reikia atsargiai šiuo požiūriu žiūrėti į bioekonomiką, nes jeigu GMO būtų naudojami e, biomasiai, tai gali būti susiję su tam tikrais pavojais sveikatai. Mes turime užtikrinti, kad mes teisingai suprastume bioekonomiką. E... Ačiū pirmininkė, ponas Košet. Komisijos komunikatą gavome prieš keletą savaičių, taip pat gavome pranešimą. Iš tikrųjų reikia tobulinti ir atliekų valdymą, ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, dujų išmetimą, bet yra ir kitų klausimų. Mes dabar visą laiką sakome, bijo, bijo, kaip anksčiau sakydome, tvaru ir tvaru, tvarus vystimasis, bet tikrovė ne visada rodo, kad tas tvarumas, apie kurį kalbėjome nuo 92 metų, privedė prie didelės pažangos pasaulyje. Ir dabar šiame komunikate būtent naudojami tokie žodžiai, toksai žodynas, subalansuotas požiūris tarp to agresyvaus e, gaminimo ir tokio paviršutiniško žalio požiūrio. Komisijos Perskaičiu komisijos komunikatą, aiškinamosios, aiškinamąją dalį, bet tenai nėra pakankamai paaiškina, pavyzdžiui, bio, biodegalai, mes žinome, kad iš, iš pramonės perspektyvos jie irgi turi neigiamų, e, neigiamų poveikių. Nėra kalbama apie nanotehnologijas ir galima dar daug ką vardinti. Manau, kad Čia labai puikus e, utilitarinio požiūrio pavyzdys. Nežinau, ar tikrai tai yra tas teisingas kelias, kurio turėtume eiti, kurdami bioekonomiką. Pirmininkas. Dabar kreipsimės į komisiją. Ar komisija norėtų ką nors pridurti prie diskusijų? Pone Balsiai yra žemės ūkio ir mais, maitybos direktorato atstovė. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Komisija džiaugiasi parlamento susidomėjimu mūsų komunikatu dėl bioekonomikos. Mes džiaugiamės pranešimu, kurį paruošė parlamento pranešėjas. Mes pritarėme jūsų komiteto požiūriui į perėjimą į tvarę ekonomiką. Taip prisidėtumėm prie Europos konkurencingumo didinimo, darbo vietų kūrimo, ekonomikos saugimo. Bioekonomikos strategija yra paremta principu, kad būtų efektyviau naudojami resursai ir inovatyviau žiūrima į ekonomi, į, į, į, į, į įvairias politikos sritis. Mes norime sukurti e, pramonės sistemos, kurios būtų subalansuotos ir atsparios, nes mums sukurti naujas pramonės sritis, kurios e, būtų e, remtusi atsinaujančiais ištekliais, pavyzdžiui, biomase. Taip pat norime sukurti darbo vietas periferijoje tyrim, moksliniai tyrimas yra labai svarbios bioekonomikos kūrimui. Taigi komisija dėkoja parlamentui už palaikymą, kuriant ir įgyvenant bioekonomikos mm, strategiją per Europą 2020 strategiją mes norime remti inovacijas ir mokslinius tyrimus. Komisija taip pat pripažįsta poreikį, kuris minimas ir pranešime, poreikį stiprinti sinergijas tarp politikos ir e, įvairiausių priemonių, pavyzdžiui, e, sąnaudos politikos, politikos 2020, bet jeigu bioekonomika, norime, kad jinai taptų tikrovę, mums reikia e, koordinuoti priemonės ne tik tai ir, ir pastangas, ne tik tai ES lygmenių, bet ir nacionalinių lygmenių, ne tik tai mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje reikia imtis pastangų, bet kaip mes rašome komunikate, reikia kurti naujas kompetencijas, sugebėjimus, reikia um, kaupti žinias, reikia koordinuoti pajėgas, bet to vartotojams reikia suteikti naujausią informaciją apie tvarius sprendimus ir pasirinkimus, turėtų dalyvauti debatuose apie bioekonomiką. Taigi komisija pabrėžia strateginę svarbą šio komunikato ir suteikia svarba mm, teikti informaciją apie naujoviškus biologiškus produktus, kalbant apie jūsų pranešimą. Priimant politinius sprendimus, visi e, esame labai svarbus veikėjai ir viešasis sektorius ir privatasis, privatusis sektorius turi prisidėti prie naujų gamybos grandinių, biologinės ekonomikos grandinių kūrimo. Taip pat norėčiau pranešti, kad komisija neseniai pradėjo projektą bioekonomikos observatorijos Europoje. Mes būrėme bioekonomikos ekspertus, jūs irgi esate e, pakviesti būti stebėtojais Taip pat komisija mano, kad reikia imtis priemonių ir paskatų, kad e, taip sukurtumėm tvarę bioekonomiką ir taip pat kurtumėm ekonomikos augimą Europoje. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. O dabar e, pranešėjai suteikiu žodį, kad apibendrintų ir atsakytų į išsakytus klausimus. Prašome. Sì, io intanto ringrazio i colleghi che sono. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė. Ačiū už jūsų pastabas. Aš sutinku su daugeliu išsakytų dalykų. Galiu ponios Merkis pasiūlymus įtraukti į savo pranešimą. Vieno langelio principas buvo minėtas, jį mielai įtrauksiu ir taip pat e, reikia minėti mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtas politikas, tai taip pat reikia įtraukti į pranešimą. Taip pat sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie tai, jog reikia skubiai rasti paskatų kurti bioekonomikai. Nežinau, ar man pavyko viską tinkamai atspindėti savo pranešime. Galbūt nepakankamai atspindėjau pranešime tą skubumo momentą, kad iš tikrųjų reikia sparčiai veikti. bioekonomika teikia naujų galimybių. Ir mūsų įmonės gali tapti konkurencingesnės. Įvairiuose sektoriuose dirbančios įmonės. Taigi, manau, kad visi jūsų pasiūlymai yra verti dėmesio ir gali būti uh, įtraukti į šį pranešimą. Be abejo, mes norime, kad būtų einama tvarumo keliu, kad būtų užtikrinamas aplinkos auginis tvarumas. Taigi aš sutinku, kad Veikti reikia sparčiai ir užtikrinti, kad mūsų veiksmai bus sutinkami. Galima tai tiesiai ir pasakyti pranešime. Manau, kad Europa šiuo požiūriu atsilieka nuo kai kurių kitų regionų ir komisija turėtų teikti atitinkamus pasiūlymus. Turi būti finansuojami atitinkami moksliniai tyrimai. Egzistuoja realių galimybių, kuriomis mes turime pasinaudoti. Ir turime iš tikrųjų jau pereiti prie veiksmų. Turime paremti konkrečias iniciatyvas. Ir taip pakeisti savo pramoninės politikos kokybę. Taigi, tokios mano pastabos, aš esu atviras pasiūlymams ir klausimams. Ir tikiuosi, kad tai perėsime prie pakeitimų etapo, galėsime kartu sėkmingai dirbti, siekdami bendros pozicijos. Tai labai svarbus sektorius. Ačiū, ponas Bartoloci. už jūsų galutinį baigiamai pasisakymą. Pakeitimus galima teikti iki kovo 27 dienos, gegužės mėnesį, vyks balsavimas. O dabar dėkoju visiems, kurie liko aptarti šios temos, visiems linkiu gero vakaro, pasimatysime rytoj 10 valandą, koordinatorių posėdis valandą anksčiau. Šios dienos posėdį baigiame.